Uh, uh, Ačiū. Prašyčiau visus užimti savo vietas, kad liktų daugiau laiko svarbiams klausimams aptarti. Taigi, pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Niekas nerodo noro paprieštarauti darbo tvarkės projektui, todėl manau, kad jis, jis yra patvirtintas. Toliau yra mūsų praėjusio posėdžio protokolų tvirtinimas. Jie irgi patvirtinti trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Vienintelis pranešimas, kurį noriu padaryti, yra tai, kad mus vėlgi šiandien transliuoja internetu, todėl prašyčiau visus elgtis padoriai, sako pirmininkė. Ketvirtas ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2010 m. posėdžio tvarkarašio projekto tvirtinimas. Iš tiesų tai yra visiškai tas pats tvarkaraštis, dėl kurio buvo susitarta su koordinatoriais Liepos 21 dieną, įskyrus tai, kad vasarį po pietų nevyks posėdis, nes mes, nes daug tuo metu yra pageidaujančių pusėčiauti ir nėra laisvų patalpų. Taigi, jeigu jūs neprieštaraujate, iki šio vakaro nepareiksite prieštaravimų, tai kalendorius mūsų busimų posėdžių bus laikomas patvirtintų. O dabar pereisime prie pasikeitimo nuomonėmis su tarptautinės apskaitos standartų valdybos TASV pirmininku ponu Davidu Tweedy. Paskutinį kartą ponas Vydį lankėsi pas mus 2007 metų balandį. Tai buvo labai seniai ir šiandieną todėl jums bus pateiktas pranešimas trunkantis 15 minučių apie tai, kaip TASV reagavo į krizę finansų rinkoje ir kaip yra bendradarbiaujama su Junktinių valstijų finansinės apskaitos standartų valdyba bei kitais klausimais, kurių yra nemažai. Jums yra pateiktas pono Tvydį pranešimo tekstas raštu. Jeigu dar jo neturite, tai manau, kad netrukus jį gausite. Po pranešimo bus galimybė ponui Devido užduoti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai. Man labai malonu šiandieną vėl lankytis jūsų komitete ir svarsyti klausimus kurie kilo dėl finansinės krizės. Aš ketinu pateikti oficialios informacijos, kaip mes reagavome į krizę, bet taip pat ir pasirengęs jums atsakyti į klausimus. Buvo Teksaso toks milijardierius, kuris garsėjo savo vakarėliais. Ir vieną kartą jisai pakvietė svečius prie baseino, kuriame plaukė didžiuliai krokodilai. Ir jisai sakė, kad pirmą kartą aš pamačiau tokį baseiną seniai, kai buvo mano maža dukra, kuri dabar užaugo ir paklausė, o kokį jūs dabar norėtumėt? Aš norėčiau, kad atsirastų vaikinas, kuris įstumtų mane į baseiną. Taigi, šią istoriją pasakoju dėl to, kad dabar galima iš jos pasimokyti. Ji labai panašiai tai, kas vyksta Europoje ir kaip galima būtų reaguoti į susidariusią situaciją. Jau per keletą metų yra susiklošiusi finansinė infrastruktūra ir aš jau minėjau jūsų pirmininkiai, kad uh, Dėl daugelio dalykų, dėl daugelio pasikeitimų mes esame visada pasirengę atvykti į jūsų komiteto posėdį ir informuoti jūs. Praėjusią savaitę, kaip jūs žinote, susitiko didžiojo dvidešimtuko vadovai ir jie svarstė štai kokį klausimą kad reikalinga sukurti vieną bendrą labai aukštos kokybės pasaulinę apskaitus, apskaitos standartų sistemą ir kad būtų pereinama prie tų tarptautinių standartų. 2001 metais ES prieėmė sprendimą prisijungti prie tarptautinių standartų ir dabar 117 valstybių jau naudojasi tokiais standartais prisijungė Kinija, Izraelis, Čilė, 2009 metais, 2011 įstos Koreja, Japonija, Kanada, 12 metais Indonezija, Malazija, Singapūras ir Meksika. Taigi, kaip matote, laipsniškai pasaulis perėna prie bendros finansinės apskaitos standartų sistemos. Tačiau yra ir kitų dalykų, kurie labai nepaviešinami, tai yra JAV pozicija ir dar ji nėra aiški. Todėl mes savo darbo programoje stengiamės užtikrinti, kad mūsų bendri pasaulyje įsitvirtinantys standartai ir amerikiečių standartai nelabai skirtųsi vieni nuo kitų. Vienas iš dalykų, kurį mes norėtume užtikrinti, tai yra nuolatos susinformuoti apie mūsų atliekamą veiklą. Akivaizdu, kad tai turi būti daroma tarptautiniu lygiu. Kitą savaitę susitiksime su amerikiečiais ir japonais. Ir taip pat po mėnesio susitiks ekonomikos finansų ministrai, kuriems irgi mes pateiksime informacijos. Bet to esu pridėjęs prie pranešimo ir laišką, kurį mes pasiuntėme e, rugsėjo rugsėjo 15 dieną Tartautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto patik, fondo patikėtiniams. Dabar apie mūsų darbą. Mes tengiamės išanalizuoti įvairius aspektus, suburti visus įmanomus pasaulinio lygio ekspertus ir kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis, jų finansinės apskaitos standartų valdyba, analizuojame e, krizės padarimus. Labai daugelis tos komandos narių yra europiečiai, tai e, tokie žinomi europiečiai kaip Hans Högersvustas, Niderlandų finansinių rinkų vadovas, taip pat ponas Stefanas Hadrlis, e, Britų ABI vyriausiasis vadovas iš Junktinės karalystės, finansinio apskaitos tarybos ir FCAG pateikia pranešimus paprastai Liepą, jeigu jūs pageidausite, mes galėsime ir jums pristatyti tuos dalykus. Taigi, kokie yra apskaitos svarbus klausimai. Jie tarsi atrodytų gal ne visai aktualūs, bet iš tiesų taip nėra. Ir labai dažnai atrodo, ypač kai jūs esate nutolę nuo didžiųjų finansinių centrų, kad tai nėra svarbu. Bet taip nėra, nes pavyzdžiui, mano a, gimtosios Škotijos finansinių centrų padaliniai praneša Londonui nuolatos apie pasikeitimus ir praneša tą pačią sekundę, bet ne po keletos dienų, kaip kad būdavo anksčiau, kai reikėdavo keliauti o jeigu pateikiama sena informacija, jinai beveik ir nereikalinga. Nepamirškite, yra ir finansinio stabilumo forumas, kuris sutelkia dėmesį į keletą, į tris sričius. Pirmiausia, tai yra nelikvidžių rink, nelik, um, tinkamos sąžiningos vertės taikymas nelikvidžiose rinkose, nebalansinių punktų apskaita ir taip pat informacijos susijusios su rizika atskleidimas. Dėl, kalbant apie nelikvidžias rinkas, tai dar šių praėjusiu metu spalį esame pateikę ataskaitą ir dabar mums itin rūpi štai kas. Mūsų ir Junktinių Amerikos valstijų požiūriai skiriasi šioje srityje ir todėl reikėtų juos kaip nors suartinti tam, kad jau kitais metais galėtų pasirodyti atitinkamas pasaulinis bendras standartas. Dabar nebalansinė objektų apskaita. Vėlgi šis klausimas labai svarbus, kaip parodė E, krizės. Mūsų standartai šio požiūriu yra tikrai geri. Daugelis europinių bendrovių, kurios anksčiau naudojosi amerikiečių standartais, bet dabar perėjo prie pasaulinių standartų, informavo, kad reikėjo konsoliduoti daug didesnio padalinių skaičiaus a, e, turtą pagal naujasias taisyklės. Dabar kalbant apie rizikos e, faktorių atskleidimą. Praėjusį kovo mėnesį mes sugriežtinome taisyklę šioje srityje. Pagrindiniai mūsų standartų aspektai yra tai, kad tai yra standartai susiję su finansinė apskaita ir jūs žinote, tai yra IS 39 standartas, kuris yra pats išsamiausias ir svarbiausias. Mes jį paveldėjom, jūs jį paveldėjote iš mūsų ir dabar jį reikėtų peržiūrėti. Nes šio standarto taikymas kelia įvairių klausimų komisija, Europos komisija kviečia imtis veiksmų, kad būtų daug aiškesnė, pavyzdžiui, rinkos vertės nustatymo procedūra, kad būtų netitolstoma nuo Junktinių Amerikos valstijų standartų, kad būtų įmanoma pasinaudoti pardavimo priemonėmis, nustatant sąžiningą vertę ir atitinkamai paskiau klasifikuoti pagal sąžiningai nustatytą vertę a, turto objektus. Mes neseniai, kaip jau minėjau, baigėme darbą dėl likvidžių rinkų srityje ir amerikiečiai, pavyzdžiui, šiuo metu siūlo pakeisti savo taisyklės. Dar vienas dalykas tai yra apmokėjimo taisyklės, jų klasifikavimas ir sąžiningas apmokėjimas. Šioje srityje būtent Europos komisija ir taryba reikalaujant imtis atitinkamų veiks, veiksmų. Manoma, kad IS-39 turėtų būti peržiūrėti be kita ko ir šiuo aspektu. Dar vienas dalykas tai yra, kad būtina per artimiausią pusmetį imtis peržiūros darbo tam, kad būtų parengtas išsamus standartas. 9 metų balandį Londone susirinkti tokie didžiojo dvidešimtuko lyderiai kaip tik ir pageidavo, kad šioje srityje būtų nustatytas aiškesnis standartas. Ir balandį buvo pateikti pasiūlymai dėl taisyklių, dėl apmokėjimų esant tam tikroms aplinkybėms. Tokiu būdu mūsų darbas tiesiog palengvėjo, jis faktiškai prasidėjo anksčiau. Taip pat yra manoma, kad turi būti nustatytos sąžininkos lygiavertės sąlygos, bet visa tai dar labiau komplikuoja situaciją. Jeigu mes norime suvaldyti visą tą sudėtingą situaciją, reikalinga peržiūrėti standartus ir didžiausia nerima šiuo atveju kelia sandorių vertė. Ekonomikos ir finansų ministrų posėdėje, kuris įvyko birželį, Taip pat buvo kalbama, kad šį darbą reikėtų baigti iki metų pabaigos. Mes dirbame taip, kad galėtume laikytis nustatyto darbų grafiko ir Liepos mėnesį jau paskelbėme a, savo ataskaitą dėl naujo standarto kūrimo. Sulaukėme komentarų iš daugiau negu 200 suinteresuotų subjektų. Taip pat susitikome su 70 institucijų, įskaitant bankus, draudimo bendrovių atstovais. Tai yra su tais, kurie dirba šioje srityje. Buvo rengiami papildomi posėdžiai tam, kad visas projektas būtų įgyvendintas laiku. Numatyti terminai reiškia, kad atitinkamas procesas turi būti laiku pateiktas patvirtinimui ir parlamentui, ekofinui ir visom susijusiom institucijom, nes tvirtimo procedūra turi būti sklandi. Bet yra keletas dalykų, kuriuos noriu atkreipti jūsų dėmesį. Tai klasifikavimas ir priemonės. Pirmiausia, mūsų pasiū, pagal mūsų pasiūlymą iš esmės bus sumažinta punktų apskaita ir apmokėjimo dydžiai Kitas dalykas, įskaitant ir Bazelio komitetą, kuris laikosi panašios nuomonės, laikomasi, kad išlaidomis grindžiama apskaita turėtų būti dažniau taikoma tam, kad būtų atsižvelgta į realią finansinę padėtį ir užtikrintas tikrasis skaidrumas balansą, todėl reikia pagalvoti, kokias balansui būtų galima taikyti atitinkamas priemonės, užti, kurios užtikrintų abu aspektus. Mes esame pasirengę galvoti apie tai, ko reikia bendrovėms ir ko reikia atskiroms finansinėms institucijoms. Mes nesakome, kad bankai turėtų savo sąskaitų, sąskaitų knygose nurodyti vien tik tai faktinio turto vertę, reikėtų nurodyti absoliučiai visą turtą, įskaitant ir nematerialiuosius popierius. Tie, kurie e, prekiauja akcijomis, tie, kurie prekiauja antrinėmis išvestinėmis finansų rinkos priemonėmis, visi turi nurodyti faktiną tų e, finansinių priemonių vertę. Uh, Mes nesilaikome amerikiečių pozicijos šiuo atveju dėl keletos priežasčių, dėl to, kad mes, dirbdami šį darbą, rengdami naują standartą, atsižvelgėme į mums konkrečiai pateiktą prašymą. Antras dalykas, mes bandome supaprastinti sistemą. Ir trečia, bandome užbėgti už akių problemoms, apie kurias dar komisija nekalba, niekas garsiai nekalba, bet kurios galėtų iki iškilti ateityje. Ir veikiant dabartiniam um, taisyklėm. Dar vienas dalykas, kad reikalingas bus ir pereinamasis laikotarpis, pereinant prie faktinės vertės principo. Dar vienas dalykas, išlaidos susijusios, nebejotinai reikia ir apie jas pagalvoti. Kai kurie sako, kad reikėtų daugiau laiko, kad būtų parengti naujieji standartai. Aišku, jeigu ES spaustų aklai priimti standartus, tai tą būtų galima padaryti gana greitai, bet standartai būtų nepatenk, nepakankamai parengti. Ir uh, galėtume aklai perimti amerikiečių standartus, bet tai irgi būtų nepatenkinamas dalykas ir nebūtinai mes tą turime padaryti. Kitas dalykas, kad kai kalbame apie atskiras apskaitos dalis, tai ne visada tai yra amerikiečių standartas. Netgi jeigu mes pasinaudotume dabartinio amerikiečių pasiūlymų pereiti prie jų standartų, mes vis tiek neužtikrintume vienodų sąlygų visiems, nes pažeidimai būtų skirtingi, kadangi jie atsiranda dėl skirtingų priežasčių. Kitas dalykas, kad būtų skirtingai taikomas apmokėjimas, nes apmokėjimo principai Junktinėse valstijose ir Europoje skiriasi. Ir todėl mes dabar siūlome tą, ką jau bandėme siūlyti 2007 metais smulkioms įmonėms. Taigi e, iš vienos pusės tarsi nieko naujo, bet iš kitos pusės, kadangi mes bandome perėti prie stambesnio standarto, tai yra visiškai naujas dalykas. Dar vienas dalykas, mes manome, kad paskolų apskaitos atskaitomybės standartas yra labai svarbus dalykas ir šiame darbe dalyvauja ir Bazelio komitetas, nes reikėtų atsisakyti dabartinio uh, nuostolių, pagrindimo nuostoliais principo šioje srityje. Taigi, dirbant šį darbą reikalinga labai plačiai konsultuotis reikalinga, kad visi suinteresuoti, visos suinteresuotos pusės, centriniai bankai, jūsų komitetas, ekofinas ir kiti dalyvautų ir susipažintų su naujaisiais pasiūlymais. Naujieji pasiūlymai jau buvo pakeisti, pateikti ir gana teigiamai įvertinti. Taigi per šiandien man skirtą 15 minučių, aš apsiribojau tik tai įvardindamas pagrindinius dalykus susijusius su finansų finansinė krize. Bet yra ir kiti devini labai svarbus klausimai, kuriuos mes varstome kartu su amerikiečiais. Tai yra pensijos, draudimo sutartis ir kiti. Praėjusią savaitę G20 susitikime buvo paprašyta atlikti darbą iki 2011 metų birželio mėnesį, turiu galvoje pensijų ir draudimo reikalų sutvarkymą. Aš manau, kad šiuo atveju mes turėsime pakankamai laiko viską aptarti bendrai, galima tai padaryti mažesnėse grupėse, didesnėse grupėse, bet svarbiausia, kad jūs būtumėte informuoti. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad vykdant šį darbą, tai yra kuriant naujus apskaitos standartus, labai svarbu įsitikrinti jūsų paramą ir esu tikrai jums už tai dėkingas. Manau, kad šis laikmetis yra pats geriausias laikas nustatyti pasauliniam, pasauliniams standartams. Žinot, kartais visą tai primena paskutinės rungtynių uh, futbolo rungtinių minutės, kai yra lygiosios, tu stovi vartuose ir kamolys krieja į tave, atsitrenkia į rams, į virpstą atšoka, paskiau lekia į tinklą ir niekad nežinai, kada tau įmuš tą svarbiausią įvartį. Taigi situacija labai panaši į tai, bet manau, kad įvartį mes turime mušti taip, kad visiems tai suteiktų džiaugsmo ir naudos. Okay. Um, Dėkuoju. Right. It's, it's back on again. No, that's all right. Sugrįžo garsas. Atsiprašau, naudojusi ne tuo mikrofonu. Pirmasis mano kalbėtojų sąraše yra Žanpolis Goze. Pakoreguokite vertimo kanalus. Prašau, Žanas Polis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, kad atvykote ir pateikėte mums informaciją. Klausiu tiesiai šviesiai. Jūs savo įvadinėme pranešime paminėjote svarbiausius klausimus, bet norėčiau paklausti patikslinimu. Tai štai tokie būtų ūgių ir išplėstumų nedideli klausimai, tačiau šiaip labai svarbus. Pirmiausia, kaip Jūs ketinate atsižvelgti į G20 pasiūlymus ir atsižvelgti į rekomendacijas? Antras klausimas. Jūs taip pat užsiminėte apie tai, tačiau manau, kad verta dar prie to sugrįžti. Krizė yra tikrai labai didelio masto, kai kurios priemonės pasirodė neefektyvios. Ar galėtumėte apie tai šiek tiek plačiau pakalbėti, apie tai, kas efektyvu, kas ne? Ir galiausiai yra siūloma atsižvelgti į rekomendacijas ir svarbiausius Bazelio komiteto E, komentarus. Iki šiol regis to nebuvo. Tai štai tokie būtų klausimai, kas ketinama daryti. Dėkoju. Uh, well, um, the, the G... Dėkoju. Didžiojo dvidešimtuko pasiūlymai iš esmės yra susijęs su to, ką mes darome, tai yra supaprastinimas ir vieno standarto kūrimas. Praeitą savaitę mes e, bandėme užbaigti savo darbą su JAV, tikimės tai padaryti iki 2012 metų. Tikroji vertė kartais nepasiteisina. Man atrodo, kad šios krizės aplinkybėmis paaiškėjo vienas dalykas. Pasidarė visiems aišku, kad e, tikrosios vertės principas ne visada pasiteisina. Daug ekspertų teigia, kad pagal ap, naudojimus apskaitos standartus labai dažnai buvo mažinami nuostoliai. E, Ir taip yra dėl to, kad labai dažnai šis principas nepasiteisina. Ir nepasino, kad beveik visi JAV bankai 20 procentų savo turto apskaičiuodavo pagal tikrąją vertę, dažnai užmirštama tai, kad problemos kyla už tų 20, 20 procentų ribų. Dabar Bazilis, e, Bazilio komitetas. Mes e, neturime jokių nesutarimų su šiuo komitetu. E, paskolo, paskolos dabar yra rodomos pagal savikainos principą. Mes norime matyti iš tikrųjų, kiek buvo išleista, kiek yra padengtas kapitalas. Tais atvejais, kai yra neaišku, kokie bus pinigų srautai, siūloma yra e, rodyti e, tokius punktus pagal tikrąją vertę. Mes tam neprieštaraujame. Taigi, iš tikrųjų problemų tarp mūsų santykiuose su Baziliu tikrai nėra. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas yra ponas Balts. Dankeschön, äh, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti Jums, ponė pirmininkė, kad atsiliepėte labai teigiamai apie svarbą Europos parlamento vaidmenį šioje srityje. Tikiuosi, kad mus remsite ir ateityje. Turiu du klausimus Jums. mažinant vertinimo kategorijas, kurias pasiūlė jūsų valdyba konkrečiai, sakydama, kad neva bus taikomas supaprastinimas tose srityse, kur standartai yra pernelyg sudėtingi. Noriu pasakyti, kad mes sveikinam tą supaprastinimą. Tačiau atribojimas tarp kaštų ir įvairių um, akcijų E, gebėjimų, jeigu taip galima sakyti, ar, ar bus išlaikytas reikiamas ryšys tarp tų dviejų dalykų. Ar yra atsižvelgiama į tuos modelius, kurie padėtų nustatyti kažkokius fiksuotus kriterijus ar ne. Ar jeigu tie kriterijai yra, kaip jie turėtų būti orientuoti, kokie jie turėtų būti. Nekartą išklausėme kritikos dėl valdybos kurie, kurie pareiškė valdybą, sakydama, kad e, nėra skirtumų tarp gauto pelno ir negauto pelno ir nuostolių. Ar jūs manote, kad tai yra iš tiesų didelė problema, ar turite numatę ją įspręsti kokią nors ilgalaikę strategiją? Ką manote apskritai apie šios argumentus? Dėkoju. Thank you, sir. Um... Dėkoju. Na, pirmiausia. Norėčiau pasakyti, kad pagal dabartinės e, taisyklės egzistuoja keturios kategorijos. Ir e, dėl jų kyla daug problemų. Pirmiausia, dėl to, kad jeigu jūs e, prekiaujate, jūs norite žinoti, kokie yra konkretus skaičiai dar vienas dalykas, jeigu koks nors pas, pasibaigė vertybinio popieriaus galiojimo e, laikas, išpirkimo laikas, tuomet jums jau nebeįdomu iš tikrųjų, kokiai kategorijai jis yra priskiriamas. Kai kas laiko visus vertybinius popierius vienoje kategorijoje, tačiau būna tokių situacijų, kad tenka parduoti tuos popierius, tuo atveju akivaizdu, kad tai galima padaryti uždirbus nemenka pelną. Uh, Ir jei taip yra, tai tuomet viskas nurodoma yra pagal rinkos vertę. Ir tai ir e, buvo neteisinga. Taigi atsirado ketvirtoji kategorija. Tai yra vertybiniai popieriai, kuriais galima prekiauti. Dėl to ir kilo daug problemų, kadangi uh, tie vertybiniai popieriai, kurių išpirkimo laikas jau artėjo link pabaigos, galima buvo perkelti į pardavimui skirtus vertybinius popierius. Uh, Pirkimų skirti e, punktai buvo žymimi, e, apskaitomi pagal konkrečias sumas, o ne, e, ne pagal rinkos vertę ar tikrąją vertę. Todėl standarte atsirado taisyklės, kurių tikslas buvo o, užtikrinti, kad tinkamai būtų nurodyta, kodėl nuostoliai o, buvo patirti. turto priemonėms galima buvo nurodyti, kodėl buvo patirti nuostoliai, kokia buvo tų nuostolių trukmė ir taip toliau. Ir mes turime pakeisti e, tai galiojančias taisyklės. Mes sugalvojame vieną taisyklę. Buvo nuspręsta atsisakyti kategorijos, kuri vadinasi e, pardavimui skirti vertybiniai popieriai Ir tai reiškia, kad daug e, vertiminių popierių, kurie prieš tai buvo e, skirti pardavimui kategorijoje, perėjo prie savikainos kategorijos. Ilgalaikis pelnas ir nuostoliai. Žinome apie šią problemą. Problema yra ta, kad Draudimas yra vienas iš svarbiausių sektorių ir šiuo metu mes bendradarbiavome su šio sektoriaus atstovais ir kūrėme naują standartą, kuris e, užtikrintų e, draudimo įmonių įsipareigojimus. Mes bandome išsiaiškinti, ko iš mūsų nori draudimo sektorius. Ir kai tik mes sužinosime, kokia yra jų pozicija, tuomet mes galėsime jums pasakyti, ką ketiname daryti ne tik su įsipareigojimais, bet ir su turtu. Uh, Ir mes ketiname tą darbą, konsultacijas, tai yra baigti 2010-2011 metais. Um, from, from group, so start... Dabar pernėme prie uh, politinių frakcijų klausimus. Socialistų atstovas, panas Sančia. Eh, Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Įvairūs apskaitos standartai yra esminis dalykas, kalbant apie finansų krizę ir jos sprendimą. Norėčiau, kad šiek tiek užsimintumėte apie valdysenos reikalus susijusius su jūsų vadovavimo valdyba. Europos parlamentas ir savaime suprantama G20 mano, jog yra labai svarbu atsižvelgti įvairiausius reikalus, į akcijų turėtojų reikalus. Tad norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie finansavimą. Norėjau paklausti, ar turite kokią nors perspektyvą numatę ateičiai. Mano supratimu labai svarbu yra žinoti, kaip į tuos teigiamus standartus sureaguos trečiosios šalis. Ar galėtumėte apie tai tarti žodelį? Na, kad dėl bendradarbiavimo su jungtinėmis valstijomis, kuris yra centrinis dalykas, norint numatyti bendrus pasaulinio lygio standartus, galima pasakyti štai ką, atsižvelgiant į tuos kontaktus, kurie yra įvykę iki šiol ir nuomonių skirtumus, e, reikėtų išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi nuomonių skirtumai ir ar manote, kad tuos skirtumus reikėtų kažkaip išspręsti ir požiūrius suvienodinti tarp jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos. Bet to norėčiau paklausti jūsų apie jūsų trumpojo laikotarpio veiksmų programą. Dėkoju. Ačiū. Na, jūs palėtėte keletą labai aktualių klausimų. Pirmieji du dalykai yra susijęs su patikėtiniu darbu, bet galiu pateikti jums savo nuosavą nuomonę, asmeninę nuomonę dėl valdysenos. Na, jeigu jūs pasižiūrėsite į mūsų veiklos sritis, tai pamatysite, kad kai mes buvome įsteigti, tai veikiama pagal principą tokį. Europos komisija kartu su amerikiečiais dirbo, o po to mes atsiradome. Ir mūsų išskirtinis bruožas yra tas, kad mes esame savarankiškai veikianti institucija. Yra patikėtiniai, kurie skiriami ir kurie tvarko techninius klausimus. Bet problema atsirado štai kur. Problema atsirado amerikiečių pusėje, nes ten buvo a, demokratiškai renkami nariai. O tai labai sudėtinga tais atvejais, kada kalbame apie tokią techninę instituciją kaip mūsų. Ir dėl tos priežasties labai sudėtinga buvo ruošti bendrus standartus. Dar vienas dalykas tai yra pati priežiūros valdyba. Ir vykdome tai kartu su uh, japonais vertybinių rinkos priežiūros struktūra. Bazelio komitetas dalyvauja stebėtojų teisėmis. Taigi Maždaug tokia pradinė buvo struktūra ir dabar galvojama, kaip ji galėtų keistis, laikantis labiau demokratiškų principų. Ir dar neaišku, ar panaši struktūra išliks ateityje. Finansavimas. Štai šioje srityje jau kyla problemų. Per metus mūsų biudžetui reikėtų nuo 15 iki 18 milijonų svarų sterlingų bet mes gaunam mažesnį finansavimą negu reikėtų, mes nuolatos skendime skolose, net ir europiečiai nepakankamai mūsų finansuoja, viskas priklauso nuo atskirų valstybių. Ir tai dabar labai mums rūpintis klausimas. Taigi mūsų finansavimas yra problema. Juolab, kad mes konkuruojame su kitomis tarptautinėmis atitinkamomis institucijomis. Kita vertus, jeigu pasižiūrėsime, kokios premijos yra išmokamos kitų finansinių institucijų vadovybei, tai mes esame tikrai vargotelės šiuo požiūriu. Ir štai čia dar viena problema. Pažiūrėjus, pažvelkite į pasaulio žemėlapį. Azija labai sustiprėjo, mes susitikrinome didžiulę paramą ten, parama jau atsiranda ir Afrikoje. Taigi, manau, kad įmanoma sukurti Azijoje, pavyzdžiui, struktūrą, nors niekas apie tai garsiai dar nekalba, panašią į mūsų. Ir dar vienas dalykas, tai aišku, Junktinės Amerikos valstijos, apie tai jūs irgi užsiminėte savo klausime. Praėjusią savaitę vyriausiasis apskaitininkas ir ECC pirmininkas svarsta, kad pereimas prie amerikiečių standarto dar įmanomas ir man atrodo, kad jie ir toliau, kiek galės, laikysis kelrodžio plano, roadmap, G20 tu kas norėtų, kad mes darbą baigtume 11 metais, kaip aš jau minėjome, ir kad tartutiniai standartai įsigaliotų jau 11 metais. Ir jeigu toj neįvyks, tai tada, aišku, nebejotinai, jeigu pasaulis nepereis prie to, ką siūlo amerikiečiai, tai tada nebejotinai ir amerikiečių dalyvavimas susilpnės ir santykiai pasikeis. Bet visiškai akivaizdu, kad kuriant tarptautinius standartus, amerikiečiai irgi neatsisako juos panalizuoti. Ir kai tik mes baigsime savo darbą, JAV e standartai ir mūsų standartai iš esmės pagal savo pobūdį bus tie patys, bet nebūtinai, bet nebūtinai vienodai. Jeigu pažiūrėsime vien tik tai puslapių skaičiumi, tai mūsų standartai išdėsyti dokumente, kuriame daugiau tūkstančių puslapių. Toliau. Japonija. Japonijos bendrovės jau nuo šių metų uh, perina prie tarptautinių standartų, o galutinis sprendimas dėl pereimo prie tarptautinės apskaitos bus priimtas 2012 metais. Bet panašu, kad tas sprendimas yra nuspėjamas, nes jau dabar daugelis Japonijos bendrovių arba naudoja tos standartus, arba yra pasirengusios juos įdėkti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Davidai už jūsų labai išsamius atsakymus. Noriu trumpai paklausti. Į vieną klausimą jūs jau iš dalies atsakėte, pristatydami informaciją apie santykius su JAV. Bet noriu pasakyti, kad gal būtų naudinga paspausti amerikiečius. Tačiau norėčiau paklausti jūsų nuomonės ir apie bankų funkcionavimą Jūs žinote, Lehman Brothers jau bankrutavo kaip metus, bet niekas nežino, kur dingia jų pinigai ir kaip juos atgauti. Todėl būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar nereikėtų tam tikro teisinio reglamentavimo, kad būtų išvengta panašių situacijų. Bet to manau, kad mums šiame komitete rūpi tarptautinių standartų klausimas, bent tokia išvada galima padaryti iš mūsų vidaus diskusijų, todėl mes turėtume dirbti kartu. Kitas dalykas, kai grįšite į Škotiją, patikrinkite, kaip e, veikia plačiai juostis internetas, nes gali būti, kad mums teks nemažai jomis naudotas. Ačiū. Na, aš atpažinau jūs iš akcento, akivaizdu, kad jūs mano žemėte. Iš Škotijos esate. Na kągi, Lehman Brothers atvejais mus šito pamokė. Ir būtent finansinio stabilumo forume buvo svarstomi tie klausimai. Kas labiausiai mums rūpi, tai yra tokių stambių finansinių institucijų sudėtingumas ir operacijų ir struktūros požiūrių struktūrinių požiūrių tokios stambios finansinės institucijos turi daugybę padalinių, dukterinių įmonių, antrinių, tretinių įmonių ir manau, kad jų pati struktūra, organizacinė sąranga turėtų būti kur kas paprastesnė. Ir kitas dalykas, manau, kad pats gyvenimas privers finansinės institucijas supaprastinti struktūras, nes finansinės rinkos šiek tiek traukiasi. Toliau rizikos draudimas. Rizikos draudimas ir jo apskaita yra labai sudėtinga sritis. Yra du atskiri metodai, kurie naudojami. Dabar rizikos draudimo srityje mes bandome juos apjungti. Kitas dalykas yra efektyvumo patikrinimas, taip vadinamasis efektyvumo patikrinimas. Mes bandome sutvarkyti taisyklę šioje srityje. Jeigu jūsų uh, rizikos draudimo bendrovės rodikliai yra prastoki ir efektyvumas sudaro mažiau negu 85 procentus, tai bendrovė matyt jau tada patenka į labai rizikingą um, operacijų sritį. Mes dabar kaip tik bandome nagrinėti šitos visus dalykus ir tikimės, kad galėsime šiek tiek sutvarkyti. O dabar dėl plačia juošio interneto tinklo, na tikrai, Škotijoje yra problemų. Ačiū. Toliau Vicky Ford. Ačiū, Davidai, kad atvykote į mūsų komitetą. Iš tiesų labai svarbu skaityti Financial Times, nes Financial Times jungtinėje karalystėje išleistas numeris pirmame puslapyje puikuojasi straipsnį, kuris taip pavadintas, ar mes pasitikime ar nepasitikime bankais. Iš tiesų, mes mažai pasitikime bankais ir reikėtų. Uh, daug padirbėti, kad žmonės tikėtų, jog bankams patikėti pinigai duos naudos. Ir norint atkurti tą pasitikėjimą, reikalingas E, nuseklus darbas, reikalinga užtikrinti skaidrumą ir aiškumą. O dėja, bent jau laiko požiūriu ne visada mums viskas pavyksta. Turiu galvoje pačius apskaitos standartus, jų suvienodėjimą Europoje, e, Amerikoje ir apskaitai visame pasaulyje, nors darbas reikalingas. Aš nesu apskaitininkė, bet anksčiau praeitėje esu susidūrusi su likvidaus turto pardavimu rinkose. Ir turiu pasakyti, kad šis rytis pasižymi dideliu nestabilumu. Daug kas joje yra neaišku. Ir kai aš girčiu iš sektoriaus atstovų nuomoną, kad pereimas prie išlaidų principo sąnaudų principo gali kelti susirūpinimą, tai turiu pasakyti, kad taip gal ir nėra. Kitas dalykas - vertybinių popier, um, skolų pavertimas vertybiniais popieriais. Tai yra dar vienas rytis, nebūtinai tokiu būdu bus įmanoma išvengti blogų skolų. Kitas daiktas, kai jūs savo pranešime kalbėjote apie naują klasifikavimą. Komisija yra išdėšiusi nuomonę, kad politinių požiūrių tai gali būti labai sudėtingas klausimas. Ir norėčiau čia priminti štai ką, ar tai, kas įvyko praėjusiais metais, nepadarys įtakos jūsų darbui. Ačiū. Na, pirmiausiai dėl sudėtingumo. Apskaita, atsiprašau, tai nėra mistinis mokslas. Yra tiesiog keturios skirtingos kategorijos šiuo metu ir ne visų jų reikia. Aišku, nuomonės su amerikiečiais išsiskyrė, amerikiečiai siūlo, kad visi, visos finansinės priemonės būtų apskaitomos remintis jų tikrąją vertę. Aišku, mes turime savo nuomonę, kaip ir amerikiečiai, bet manau, kad po truputį mums pavyks susitarti. Taigi, susitarti gal pavyks, bet ne taip, kaip nori amerikiečiai. Neįmanoma viską apskaityti vien tik tai pagal tikrąją vertę arba pagal savikainą. Aišku, galima panalizuoti amerikiečių pasiūlymą, bet turiu pasakyti, kad jis yra įmanomas praktiniu pošiūriu. Dabar kitas dalykas. Praėjusiais metais mes subūrėme ekspertų grupę, kurioje atstovaujama 20 institucijų. Ir tai yra auditoriai, vertintojai, teisėkuros atstovai. Jie dirba vertinimo srityje. Darbas buvo labai įdomus. Ir staiga buvo pastebėta, kad visos šios institucijos, kai dirba atskirai, stengiasi pasiekti vieno ir to paties tikslo. Ir geriausiai sekasi štai kam. Kai tik bandomas koks nors modelis, iš karto bandoma patikrinti, kaip jis veikia rinkos kainomis tam, kad jis įsivaizduotų, ar modelis veiks. Dar vienas dalykas, kad šioje srityje bus labai svarbus atskleidimas atskleidimo faktorius. Ir kiekvieną kartą, kai bandomas naujas modelis, ypač ateities sandorių požiūrių, labai svarbus yra atskleidimas. Kitas dalykas - nuvertėjimas. Šitas faktorius nemažiau svarbus. Taigi susijant juos visus į visumą būtų įmanoma parengti naują modelį. Kitas dalykas - skolų pavertimas vertybiniais popieriais. Mes dar nesame prie galutinės išvados, bet manau, kad prieisime jos. Ir svarbiausia šiuo atveju yra štai kas, apie kokias skolas tokiu atveju kalbame ir ar kiek tos skolos yra reikšminės, ar įmanoma būtų jas e, padengti, e, paverčiant skolas vertybiniais popieriais etapais laipsniškai, bet mes dar šią sritį nagrinėsimės ir negaliu dar pasakyti iš tiesų, kokie kryptimi mes nukeliausime. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą ponui Tvidai. Kad būtų atkurtas pasitikėjimas, tai buvo sakoma G20 susitikime, reikia, kad vadinamosios mokesčių priebėgos taptų skaidresnės. Mes labai nedaug ką žinome apie tai, kur tos tarptautinės įmonės deda savo pelnus ir kas po to su jais įvyksta. Sakoma, kad tomis priebėgomis aktyviai naudojamasi, kad būtų galima išvengti mokesčių. Tad mes manome, kad yra labai svarbu, kad tos tarptautinės įmonės iš atskirų šalių pateiktų savo veiklos rezultatus ir pateiktų taip pat, apie ataskait, taip pat ataskaitas apie sumokėtus mokesčius. Tai yra labai svarbu tolesniam vystimuisi, tai yra ypatingai svarbus dalykai. Mums atrodo yra tikrai labai keista, kad neįmanoma sužinoti, kokius mokesčius moka įmonės atskiruose šalyse. Luksemburgė, Malija, pažiūrėjau, ar dar panašiai. E, nes mes manome, kad tų šalių piliečiai turėtų turėti galimybę sužinoti, kokius mokesčius jų valstybėms moka tos tarptautinės jų šalyse veikiančios įmonės. Aš norėčiau paklausti, ar rengiate kokius nors standartus šioje srityje, ar susidurite su kokiais nors sunkumais. Taip pat labai svarbu yra parengti tas pervedimo normas. Mes žinome, kad įmonės dažniausiai veikia ne vienoje šalyje, kad susidaro jų grupės. Ir manyčiau, kad skaidrumas yra tas žodis, kurį šiandien turėtume minėti dažniausiai. Dėkui. Uh, yes, Taip, šis klausimas yra mūsų darbo tvarkėje. Ir aš puikiai jūs suprantu. Iš tikrųjų, mes jau svarstėme prieš keletą metų šį klausimą su komitetu. Kalbėjome apie segmentų uh, nurodymą ataskaitose. Tuomet buvo nuspręsta, kad mes turime netinkamą standartą. Bet mes atsižvelgėme į komitetų nuomonę. Ir savo tinklalapyje mes pateikėme pasiūlymo projektą dėl e, energetinių bendro, išteklių bendrovių, tai yra e, e, dujų, naftos bendrovių. Ir mes paklausime ar nereikėtų reikalauti, kad vyriausybės paskelbtų uh, savo reikalavimus dėl mokesčių taikomo bendrovėms. JAV uh, yra parinktas įstatymo projektas šiuo klausimu, kuris netrukus bus pateiktas uh, kongreso nariams. Ir aš asmeniškai manau, kad tai būtų labai naudinga tam, kad galėtume gerai kovoti su korupcija. Ir šioje srityje mums reikėtų teisės saugos pareigūnų pagalbos. Vyriausybės gali spręsti šią problemą. Taigi, jeigu jums e, atrodo, kad tai yra labai didelė problema ir aš suprantu, kodėl taip gali atrodyti, tuomet jūs turėtumėt e, pasistengti surasti politinės paramos savo veiksmams kadangi mes nusprendėme, kad tiems atvejams, apie kuriuos jūs kalbėjote, mes negalime taikyti savo standarto. Taigi ieškokime politinės paramos. Vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu labai paprastą ir trumpą klausimą. Vienas iš tų retų dalykų, dėl kurių sutarė G20 yra štai kas. Mes turime žengti pirmin, siekdami, kad būtų priimti tie standartai, kurie padėtų užtikrinti bankų mokumą. Šis parlamentas netrukus turės diskutuoti dėl direktyvų susijusių su kapitalo reikalavimais. Tai nebus lengva, jeigu neturėsime labai aiškių apskaitos standartų. Tad mano klausimas būtų labai konkretus. Mes kalbame apie tam tikrus ciklinius išteklius. Kol kas atskirų šalių priežiūros institucijos nevienodai vertina egzistuojančią riziką, įskaitant ir paskolų sritį. Bet tų aiškių kriterijų, visiems vienodų kriterijų, sunku bus išsiaiškinti, koks likimas laukia atskirų investuotojų, skaitant užsienio investuotojus. Tie tos prociklinės atsargos, procikliniai rezervai yra labai svarbus klausimas susijęs su paskolų saugumu. Ar jūs dirbate ties šiuo klausimu? Well, thank you. I, I'm glad you asked that question because that's one of the areas. Dėkuoju Jums už šį klausimą, kadangi tai yra viena iš tų sričių, kurioje mes labai intensyviai dirbame šiuo metu. Aš prie savo kalbos pridėjau sąrašo veiksmų, kurių mes ėmėmės prasidėjus krizėm. Ir vienas iš jų yra susijęs su tuo, apie ką Jūs kalbėjote. Tradicinėje apskaitoje naudojamas yra faktinių, faktinio pelno ir nuostolių principas. Tai reiškia, kad kai jūs gaunate pelną, jūs turite padaryti atitinkamus atidėjimus tam, kad galėtumėt vėliau padengti nuostolius. Pavyzdžiui, patiriamas nuosmukis yra naftos sektoriuje ir Houstonėje ar Aberdyno mieste, Junktiniai karalystiai, yra nemažai naftos, naftą išgaunančių bendrovių ir jos turi pasirengti bet kokioms krizėms. Bet net toks mūsų reikalavimas jau buvo pavėluotas. Taigi, kai mus visus ištiko krizė, paaiškėjo, kad e, tie atidėjimai, kurie buvo padaryti, vis dėlto prasivertė, nors jų ir, nepak e, e, ir nepakako. Jei jūs investuojate ir tikitės, kad jūs galite uždirbti 7 procentus pelno ir numanote, kad e, galimi nuostoliai gali siekti 2 procentus, tuomet jūs taikysite 9 procentų palūkanų normą. Tačiau mes žinome, kad jei gerais metais jūs e, nurodytumėt numanomus nuostolius kaip 9 procentus ir po to paaiškėtų realiai, kad e, jei jūs, mani, nu, jūs numanoma, numatom, numanomas pelnas būtų 9 procentai, tačiau realiai pa, pas, paaiškėtų, kad jis yra kur kas mažesnis, tuomet ir jūsų nuostoliai būtų didesni ir jūs turėtumėte juos padengti iš paskolų. Mes tai pateikėme savo pasiūlymą ir, ir paprašėme, kad į jį sureaguotų sektoriaus dalyviai. Ir reguliuotojai turės mums padėti, turės mums pasakyti, koks turi būti privalomas, pri, kokia turi būti privaloma atidėjimų norma - 2, 3 ar 5 procentai. Dėkuoju. Toliau klausimą pate, norėčiau pateikti aš pati. Aš norėčiau sugrįžti prie tikrosios vertės klausimo. Panašu, kad viskas yra kontroliuojama, bent jau tokią išvadą galime daryti iš to, ką jūs pasakėte. Tačiau vis tiek šis klausimas kelia daug prieštaravimų. Sakoma, kad reikia dažniau taikyti tikrosios vertės metodą tam, kad investuotojai aiškiai matytų, kokia yra jų investicijų vertė. Tačiau reguliuotojai tam tikrą prasme pakišo koją apskaitos standartams. Dėl tų priežasčių, apie kurias jūs jau kalbėjote, kadangi e, atsargumo dėliai apskaita tvarkoma remintis kitų principų. Ir bandoma dabar išspręsti šią problemą siekiant kompromisų. Ir gali būti, kad tam tikri dalykai turėtų būti ap, apskaitomi pagal vienokį, o kiti pagal kitą, e, kitokį principą. Kad, pavyzdžiui, jeigu jūs invest, e, e, esate investuotojas ir jūs norėtumėte išsiaiškinti, kokia gali būti tikroji vertė, tuomet, tuomet jūs turėtumėt priemonės, kurios leistų jums atsekti uh, tą tikrąją vertę. Ir kitas dalykas. Jūs labai trumpai paminėjote išvestinius vertiminius popierius. Ir, ir mes laukime be abejo jūsų reglamento šiuo klausimu. Ir aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie, apie bendrovio išvesnius popierius kadangi tai yra labai rimta problema. Ir jeigu jūs žinote, kaip ją spręsti, kad galėtumėt mums pasakyti. Na, atsakysiu jūsų paskutinį klausimą pirmiausia. Mes dar neįsprendėme šios problemos, mes ją svarstome ir tikimės, kad ją įspręsti iki metų pabaigos arba kitų metų pradžios. Tikimės pateikti atitinkamą dokumentą. Dabar dėl, dėl atsargumo. Aš manau, kad vienas iš dalykų, kuris nustebino daugumo žmonių prasidėjus šiai kriziai, tai kad gerais laikais bankai išdalino savo pelną Šiaurės Amerikoje, Europoje, arba išmokėdami dividendus, kompensacijas ar įsigydami papildomą turtą. Ir dėl to daug kas sakė, kad jūs ne tik patyrėte nuostolių, bet kodėl jūs nepasiruošėt e, nuostoliams, kodėl jūs uh, gerų laikų, kai turėjote pelno, neatidėjote pinigų tam, kad vėliau galėtumėt padengti nuostolius. Taigi man atrodo, kad mes visi suprantame, ko siekia reguliuotojai. Ir paprasčiausia būtų pasakyti, kad gavus uh, tam tikro dydžio pelną reikia būtinai tam tikrą jo dalį atidėti galimiems nuostoliams padengti. Ta galima būtų padaryti, nustatant tam tikrus kapitalo reikalavimus, kurias galima būtų pridėti prie bazilio. Galime taip pat apriboti tai išmokamus dividendus. Taigi yra įvairių priemonių. Mes netgi galvojame apie tai, kad gal reikėtų reglamentuoti ir pajamas. Ir tai, kiek, e, tų, kokią tų pajamų dydį galima būtų skirti kompensacijoms ir dividendams. Taigi aš manau, kad galima kalbėti apie reguliuojamas pajamas ir apie investuojamas pajamas. Bet tą mes darysime siekdami aiškiau uždėstyti savo reikalavimus. Kągi, mums jau trūksta laiko, todėl manau, kad Jeffrey Blum suteiksime galimybę užduoti klausimą, po to iš karto užduos klausimą Leonardo, taip sutaupysime laiko, po to jūs atsakysite. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Jums, Davidai, trumpai. Gal tai bus neklausimas, labiau pastaba iš mano pusės. Žvelgiant į tarptautinius apskaitos standartus, manau, reikia nepamiršti ir valdymo reikalų. Nepakanka vien tik nustatyti gerus apskaitos standartus. Aš gal galiu kalbėti tik tai jungtinės karalystės atveju pasiremdamas, nes faktiškai sukčiavimo atvejai a, vyko kasmet, mes daugelį metų juos stebėjome. Ir todėl sakyčiau, kad tai, kas tinka vieniems, nebūtinai tinka kitiems ir į tai reikėtų atsižvelgti. Dėkoju. Norėčiau pasitikslinti. Jeigu teisingai supratau, sako kalbėtojas, apskaitos standartų reforma vyks keliais etapais. Pirmiausia, vyks klasifikavimas, vertinimas finansų instrumentų, paskui bus uh, atliekamas nuostolių vertinimas ir paskui bus paskutinis etapas, užbaigimas. Klausimas būtų toks, kaip vyks koordinavimas laikant iš šios jūsų nustatytos chronologijos. Nes jeigu teisingai supratau, iki 2012 metų viskas vyks. Norėčiau paklausti, kiek tarptautinės apskaitos standartų valdyba pajėgs užtikrinti koordinavimą, kad tarptautinės apskaitos uh, ref, standartų reforma nebūtų sudaryta iš atskirų paskirų gabalų. Manyčiau, kad 39 punkte numatyta. 39 standartas turėtų būti peržiūrėtas, jeigu aš neklystu, sako kalbėtojas. Taigi ateisime į tokį laikotarpį, kai vienu metu galios ir senos, ir naujos taisyklės. Dėl to gali iškilti problemų atskiriems institutams, kur balanso vertė yra skirta ne tik rinkai, Tai taip pat turi ir juridinę vertę, nes labai svarbu tuo remiantis išsiaiškinti mokestinius klausimus. Dėkoju. Well, um... Ačiū. Gal pradėsiu nuo paskutiniojo klausimo, tai bus patogiau. Jeigu pasižiūrėsime, kokia tvarka dirbama, ir koks yra darbų grafikas iki 2012 metų, tai svarbiausias dalykas, kad nebūtų viskas daroma per anksti, ypač draudimo sektoriuje, nes tada atsiras iškraipimai. Mes manytume, kad gal net reikėtų galvoti apie 2013 metus, Taip, daugelis bendrovių ketina pereiti prie naujų standartų 2011 metais, bet tai nereiškia, kad visos. Įvedant naujas taisyklės visuomet atsiranda problemų, bet problemos yra ne tik tai, kaip pereiti, bet kyla ir jurisdikcijos problemos, nes, sakysime, Junktinė karalystė gali savarankiškai priimti sprendimą, nuo kokios datos jūs jos bendrovas perės prie naujų standartų taikymo. Ir aš įtariu, kad jūs norėtumėte, kad klasifikavimas yra klasifikavimas būtų atliktas kiek anksčiau jūsuose negu likusioje e, Europos dalyje. Mes suprantame, kokia problema, bet problema yra visada ta pati, kai tik tai kalbame apie rimtesnius pasikeitimus. Dabar dėl vyriausybės. Žinot, man šiandieną dar reikia grįžti į namus. Ir Turiu pasakyti, kad kai tik tai žiūrime į apskaitos, nagrinėjame apskaitos reikalus, tai iš karto e, kyla kokia problema. Ir viešojo sektoriaus, ir privataus sektoriaus apskaita turėtų būti tokia pati vienoda ir remtis vienodais principais. Ir taip pat yra argumentuojama, kad tik viena, vien, vienodais apskaitos principais būtų remiamasi. Dabar dėl pensijų Taip, šis rytis labai sudėtinga, tai didžiulė problema ir kada buvo įvesta Junktinėje karalystėje pensinė apskaita, iš karto atsirado didžiulis deficitas. Bet įdomu tai, kad po keletos metų uh, aukštesnis valdantysis personalas mums pasakė, kad bent jau nuo tada, kai įvesta buvo apskaita ir pensijų srityje, pensijų klausimai svarstomi viešai valdybose. Ir dar vienas dalykas, kad pavyzdžiui e, suteikiama pensijinė e, suteikiama pensija, bet ne tik pensija. Taip pat yra uh, užtikrinamas ir sveikatos apsaugos draudimas, nors yra labai brangus dalykas. Bet dar vienas daiktas, kad jį, tam, kad jūs apdraustų, reikalinga ištikimai dirbti. Uh, nes buvo paskaičiuota, kad stambiose įmonėse tai gali kainuoti iki 32 milijardų dolerių. Už kiekvieną parduotą dėžutę 50 centų keliavo sveikatos apsaugą. Do, and that's why I think you have to start showing facts as they really are. They might be brutal, but they're there. Those that... Japonija už kiekvieną parduotą automobilį keliavo People can make decisions based on full transparent information. Hiding it, fudging it. 1500 jenų buvo atiduodama į pensinį sveikatos apsaugos fondą. Galų gale susidarė didžiulis deficitas ir vieną dieną jį reikės padengti. Ačiū, Davidai. Labai ačiū visiems už tai, kad jums pavyko gana trumpai atsakyti į klausimus Laiko mums buvo skirta nedaug, vos viena valanda ir tikrai pasinaudosiu jūsų pastaba, kad esate pasirengę atvykti į mūsų komitetą ir vėliau ir esate pasirengę atviri įvairiems galimiems seminarams. Manau, kad mes tuo jūsų, tą mintimį jūsų pasinaudosiu. Dabar ačiū Jums už dalyvavimą. Okay, we, we to, we, minutes, and... Kągi, mes vėluojame porą minučių ir dar liko 15 minučių, kol atvyks Europos centrinio banko valdytojas ponas Trišė. Ir galime panalizuoti šeštai darbo tvarkės klausimą, tai yra Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skirimo priemonę. Pranešėjas Oliver Schmidt ir manau, kad jisai gali pateikti mums savo ataskaitą. Ačiū, pone pirmininkė. Tie, kurie dalyvavo ankstesnėme posėdėje, žinote, kad jau anksčiau šį klausimą analizavome ir mano kolega, ponas Peksneris, jau darė pranešimą apie mikrokreditus, mikrofinansavimą. Dabar šis klausimas papildytas kitais dokumentais. Komisija pateikė jau pasiūlymą dėl sprendimo. Ir aš manau, kad mūsų komitetas taip pat turi pareikšti savo nuomonę, nors atsakingas komitetas yra EMPL. Aš manau, kad mes turime pritarti pateiktam pasiūlymui ir iš esmės pritarti komisijai. Aišku, klausimas yra gana jautrus arba galėtų būti gana jautrus. Ir š... kita vertus, jeigu mes norime pakeisti dabartinę padėtį, turime veikti greitai. Todėl siūlau pritarti komisijos pasiūlymui. Mes taip pat žinome, kad smulkioms įmonėms, mažoms įmonėms mikrofinansavimas yra nepaprastai svarbus klausimas, to labiau, kad Europoje tokių smulkių įmonių yra labai daug. Komisijos pateikta apibrieštis yra priimtina ir jūs prisimenate, kad buvo sakyta, kad tai yra paskolos, kurios mažesnės negu 25 tūkstančiai eurų ir kad mikro įmonė tai yra ta įmonė, kurioje dirba mažiau negu 10 žmonių nuolatos. Ir e, kad e, į jas dar įtraukiamios ir įmonės, e, kurios sukurtas savarankiškai dirbantis asmuo. EAB, EAF kartu su kitomis europinėmis finansinėmis institucijomis svarsto mikrokreditavimo klausimus ir um, manau, kad ir Europos investicijų bankas, ir Europos investicijų fondas pritars tokiem mikrokreditams, jų teikimui 27 valstybėse narise. Nebijotinai, mikrofinansavimas gali labai greitai sukurti darbo vietas. Bet matyt, viena iš problemų, kuri kils parlamente, yra ta, kad um, kolegos iš užimtumo iš EMPL, iš biudžeto komiteto pageidauja, kad biudžete atsirastų nauja finansavimo eilutė. Ir dėl to, ko gero, gali būti nepritarta šiam komisijos pasiūlymui. Bet mano rekomendacija būtų pritarti. Per keturis metus tokiam mikrofinansavimui turės būti skirta apie 100 milijonų eurų ir aš manau, tai nėra suma, kurios negalėtume surasti. Bet neabejotinai reikia tiesiog sparčiau, užtikrinti, kad sparčiau dirbtų mikrofinansavimo skirimo priemonos atveju sukurtas fondas. Esu pasiūlęs e, keletą nedidelių pakeitimų, bet apskritai, kaip jau minėjau, pritariu komisijos pasiūlymui. Dabar dėl pasiūlymų. Tai kai kurios mintis dėl kontrolės mechanizmo patobulinimo siekiant, kad būtų užkirstas kelias galimam sukčiavimui ir kad geriau būtų atliekama kontrolė. Nes aš manau, iš tiesų mes turime labai atsargiai, apdairiai veikti ir elgtis su ES mokesčių mokėtojų lėšomis. Aišku, visada galima svarstyti, kiek turėtų būti skirta šiai priemoniai per 100 milijonų eurų, mažiau negu 100 milijonų eurų, bet nepamirškite, kad ta suma bus skiriama e, smulkioms įmonėms, kurios veikia visose 27 valstybėse narėse ir manau, kad tai labai svarbu naujų darbo vietų kūrimo požiūrių ir todėl, manau, reikia labai sparčiai dirbti. Ir būtų kvaila iš mūsų pusės šiandieną atmesti tokį pasiūlymą, galvojant, vien, vadovaujantis vien tik tai nuostatą, kad tas pasiūlymas turėtų būti dosnesnis arba labiau visą apimantis. Aš manau, kad dabar reikia nors ir tos paramos, kuri yra siūloma. Nebejotinai didžiausia atsakomybė šiuo atveju pagal pasiūlymą teks valstybėms narėms ir a, kiekvienos valstybės narės parlamento atstovams. Todėl kreipiuosi į Jūs, kad aiškiai parodytume, kad mes remiame pasiūlymą, juolab, kad mes patys, sakė, raginome komisiją imtis netidėliotinų žingsnių ir priemonių šioje srityje, dar ačiū Dievui kovo mėnesį. Todėl, sakyčiau, prieš prieštarojant pasiūlymui gerai apie tai pagalvokite. Aišku, nepaisant to, e, šis pasiūlymas gali susilaukti įvairių vertinimų. Taigi mes galėtume šiek tiek pataisę komisijos pasiūlymo tekstą pritarti apskritai komisijos pateiktam siūlymui. Ačiū, ponas Gose. Norėčiau kalbėti mūsų šešėlinės pranešėjos vardu, jinai negali čia dalyvauti posėdėje, tad Norėčiau pasakyti, kad aš pasakysiu viską jai, kas buvo čia sakoma, kad jie tinkamai galėtų užbaigti jai patikėtą darbą. Dėkui. Okay, and next it's Mr. Karen. Toliau ponia Kerens, ponas Kerens. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Komisijos vardu. Mano šalis, Latvija, labai smarkiai nukentėjo nuo finansinės krizės. Man atrodo, kad kai kurie skaičiavimais 90 procentų Latvijos gyventojų dirba įmonėse, kuriuose dirba mažiau nei 10 žmonių. Ir dabar bankai neišmoka jokių paskolų šioms įmonėms. yra mūsų ištikęs absoliutus paskolų nepakankamumas. Ir aš manau, kad šimta milijonų eurų skirimas mikrokreditams būtų labai naudingas ne tik mano šaliai, bet ir kitoms valstybėms narėms. Kadangi, kaip žinia, didžioji dauguma europiečių dirba mažose įmonėse Aš taip pat norėčiau priminti Jums, kad labai svarbu yra veiksmų imtis kuo skubiau, kadangi šios priemonės tikslas, jei aš teisingai supratau komisijos pasiūlymą, yra užtikrinti, kad mažos įmonės gautų fi, uh, prieigą prie finansavimo šaltinių kuo skubiau. Taigi pritariu šiam pasiūlymui. Dėkuoju. Ačiū ponė Berės ir po to ponas Mendels. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pirmiausia šešėliniai pranešėjai turėtų pasisakyti. Socialistų frakcijos vardu aš tą ir ketinu padaryti. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų siūlymą. Norėčiau tiesiog jį pakviesti galbūt labiau pamastyti apie štai ką, o būtent kokia yra to siūlymo, kuris mums pateikta šiandien prasmė. Nori, Reičiau pasakyti, kad kartu su Beksė pranešimu mes rėmėme ir šį pranešimą, mes rėmėme Beksį taip pat pranešimą, kad mikrokreditai atsirastų ir būtų teikiami kuo greičiau. Mes tą darėme savo komitete, buvo bandomasis projektas pateiktas biudžeto komitete, kurį mes taip pat rėmėme šiuo klausimu. Aš manau, kad mes turime tam tikrą bendrą požiūrį į mikrokreditus. Turėtume paminėti vieną rizikos dalyką. Būtent laikyti tai tam tikra papildoma lengvata, kad būtų galima pagelbėti mažoms ar labai mažoms įmonėms. Tuo būdu mes ir toliau finansuotume mažas ir vidutinės įmonės. Tačiau mikrokreditas yra vis šiek tiek kitas dalykas. Jo tikslas yra kitas. Tikslas yra padėti gražinti į darbo rinką praradusiuosius darbą, paskatinti kūrybiškumą, verslumą, e, atskirų žmonių, kurie turi įmonės mažas ar labai mažas ir kurie iki šiol negalėjo jokio finansavimo pasinaudoti. Tai neturėtų būti, tai turi, tiksliau turėtų būti papildoma priemonė šalia to, ką jūs jau paminėjote. Mes jau daug metų norėjome, kad tokia programa atsirastų, tačiau tarp programos prieimimo ir besąlygiško prieimimo lieka šiek tiek skirtumo, lieka šiek tiek tokia marža, kurią reikėtų pasinaudoti ir dar padiskutuoti. Suprantu, kad laiko yra labai nedaug, tad turėčiau tiesiog paraginti jūs atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, kalbant apie biudžeto eilutę, kur bus įtraukta ši e, mikrokreditų galimybė. Aš tiesą sakant, į programą progres žvelgiu šiek tiek kitaip negu tradiciškai. Ten kalbama apie e, atskirti, apie skurdą. Ir ta programa yra viena iš retų Europos Sąjungos programų, kuri skirta tokioms problemams spręsti. Valstybės narė šiek tiek rezervuotai žiūri šią programą. Tai yra gera programa. E, atsiras tam tikro judėjimo biudžete atsižvelgiant į, šią, į šį faktą mūsų biudžete yra šita nauja eilutė. Kaip tą eilutę būtų galima pas, panaudoti. Galbūt kas nors pagalvos, kad galima tuos pinigus, kurie skirti finansuoti mažoms ir vidutinėms įmonėms, galima būtų panaudoti mikrokredit, mikrokreditams. Ašgi manau, kad tai turėtų būti dvi skirtingos biudžeto eilutės. Toks yra skirtumas mano lyginant su komisijos siūlymu. Manyčiau, kad komisija pritars tam, ką aš sakau. Ir taip pat turėtų prasidėti dėrybos su šioje srityje su taryba ir komisija. Platesnės dėrybos. Dar vienas dalykas. Jūs minėjote būtinybę užkirsti kelią sukčiavimui ir korupcijai. Pritariu tam. Ir manyčiau, kad niekas tam neprieštaraus. Nu, tačiau prie to norėčiau pridėti porą dalykų, kurie, mano supratimu, yra labai svarbus. Pirmiausia, galimybė gauti tuos mikrokreditus ir antra galimybė komisijai prižiūrėti, kaip valstybės užtikrina savo šalyse galimybę tuos kreditus gauti. Tuo pat metu reikėtų pasižiūrėti, kaip sekasi tiems žmonėms, kurių situacija dėja yra ne pati palankiausia, ar, jiem, ar jie gali gauti tuos kreditus ir kaip jiems sekasi paskui laikytis prisimtų įsipareigojimų ponė pirmininkė, remiantis tuo pateiksiu Jums keletą pakeitimų ir matyčiau galėsime vėliau bendradarbiavimui parengti bendrą poziciją, kuri bus, na, šiek tiek su daugiau niuansų. Iš esmės aš pritariu tam, ką jūs sakote, norėčiau, kad užžengiama į priekį greitai ir efektyviai ir manyčiau, kad Europos parlamente mes galėsime dar apsitarę efektyviau dėrėti su komisija ir ypatingai su taryba. Dėkoju. Right. Dabar yra trys norintys pasisakyti ir mes turim keletą minučių, ponas Mendes, ponas Kirki ir Malonė. Prašyčiau visų kalbėti labai trumpai, nes kitaip man teks jūs nutraukti. Ponas Mendes pirmiausia. Pone pirmininkė, šis komitetas yra tikrai labai svarbus parlamente ir manyčiau, kad uh, keista, kad leidžiama pasisakyti tokiam svarbiam komitete per vieną minutę. Tikrai reikia būti ypatingai gabiam, kad per minutę pateiktum klausimą. E, pirmininkė Beres iškėlė klausimą, kuris, mano supratimu, išplaukia iš Šmit pranešimų. Tad kam taip skubėti? Ir nesuprantu to skirtumo tarp biudžeto eilutės, atskirų jos paminėtų biudžeto eilučių tą reikėtų dar patikslinti, nes ne viskas, mano supratimu, yra aišku. Pone Šmit, 210 metai bus paskelbti atskirties ir kovos su skurdu metais. Ir aš manyčiau, kad reikėtų dėti visas pastangas, kad ši priemonė būtent ir padėtų spręsti šias problemas. Numatyti, pavyzdžiui, tam tikrą darbų tvarkaraštį, kad būtų galima per numatytus metus nuveikti tam tikrus darbus pagal nusistatytą temą. Minutė, ačiū. Aš kaip ir kolega iš Latvijos taip pat, manau, nes maždaug 88-98 procentai įmonių, kurios nukentėjo, yra tos nedidelės smulkios įmonės. Ir nebejotinai, nebejotinai mums tai svarbu. Kaip ir pona Šmitas, aš taip pat galvoju, kad šis finansavimas, šis kreditavimas turėtų būti teikiamas tiems, kurie jau prarado darbą ir kuriems grėsia prarasti darbą. Dalį lėšų galima būtų skirti ir veikiančių mažų ir vidutinių įmonių veiklai stiprinti. Vengrijoje šiuo metu egzistuoja tokių mikrokreditų teikimas su dėja labai aukštomis palūkanomis. Apie 8 procentų palūkanos sviruoja. Todėl būtų labai gerai, jeigu mikrokreditas būtų teikiamas mažomis palūkanomis. Dar vienas dalykas, egzistuoja tam tikras nuomonių skirtumas ir tarp mūsų. Europos investicijų bankas pageidauja, kad tai e, toks finansavimas mikro kreditų teikimas būtų vykdomas per valstybių narių centrinius bankus, bet labai, vietos bankus, bet labai sunku pasakyti, ar tai iš tiesų yra teisingai nes, pavyzdžiui, Vengrijoje mes panašiai bandėme elgtis, tačiau įgyvendinimo taisyklės buvo tokios griežtos, tokios sudėtingos, kad dėl jų nepaprastai išaugo biurokratinė našta, o faktiškai taisyklių teiki, taisyklės būtent ir apsunkino patį procesą. Pone Polonikai. Labai trumpai ir greitai. Tiesiog norėjau pateikti porą pamastymų ir klausimų Mūsų kolega Olis Šmit norėtų išplėsti galinčių gauti šį finansavimą palėtę, kad būtų apimtos visos įmonės. Tačiau man atrodo, kad tuo būdu problema būtų iškreipta. Čia mes persidengtume su kitais uh, siūlymais finansavimais, kitais mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes visiškai sugriautume uh, galimybę pasiekti to tikslo, kurio siekiama mikrokreditais. E, mes neturime laiko, pavyzdžiui, kalbėti apie uh, tai, ka, kaip kitos institucijos uh, ketina šios klausimus spręsti, ar numato kokias nors priemonės, pavyzdžiui, uh, Europos investicijų bankas ir panašiai. Pirmininkė, ponė Šmit, ar norėtumėte atsakyti jums užduotus klausimus? Ar galėtumėte? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš įdėmiai klausiausi, pasižymėjau visus argumentus ir juos gerai suprantu. Uh, Iš tiesų, aš manau, mums reikia panalizuoti pateiktus pakeitimus tam, kad galėtume prieiti bendros pozicijos. Tačiau, manau, svarbiausias dalykas ir mums, ir užimtumo komitetui yra tai, kad užimtumo komitetas pageidauja, jog būtų skiriama daugiau lėšų kreditams teikti. Bet aš manau, tai gana rizika kelinti pozicija. Ir jie ketina siūlyti net atskirą biudžeto eilutę. Tokia buvo pono Beksi, pavyzdžiui, nuomonė. Na, bet matysime. Aš manau, pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokie yra teikiami pasiūlymai dėl pakeitimų ir tada jau prieiti bendros nuomonės. Nes nepamirškite, ponios ir ponai, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie pranešimą, o apie nuomonę. Ačiū. Taigi, pakeitimams pateikti galutinis terminas yra rugsėjo 30 diena, o spalio 6 dieną bus svarstomi tie pakeitimai, taip pat spalio 6 dieną bus balsuojama dėl pakeitimų ir dėl nuomonės tam, kad pagrindinis komitetas e, galėtų balsuoti galutinai dėl pranešimo lapkričio penktą dieną, kiek aš paminu. O dabar visi laukiame galimybės pasveikinti poną Trišį. Right, can you settle down, please? Please. Thank you. Right, thank you, thank you everybody. Well, it, it, gives me, it gives me a great deal. Dėkuoju, man labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi pirmą kartą į šios kadencijos parlamentą Europos centrinio banko pirmininką, tam, kad mes galėtume pradėti dialogą pinigų klausimais. Paskutinis mūsų susitikimas įvyko kovo 30 dieną ir jums tikriausiai žinoma, kad kitas mūsų susitikimas turėtų vykti gruodžio 7 dieną. Taigi jūs turėjote gan ilgą pertrauką ir Aš žinau, kad e, jūs surinkite kelis seminarus e, ir e, pietus, kuriuose dalyvavo nemažai mūsų komiteto narių. Ir per šios renginius jūs pamatėte, kiek daug klausimų turi mūsų komiteto nariai jums. Taigi dabar aš norėčiau suteikti jums žodį, o po to mes perėsime prie komiteto narių klausimų. Dėkoju. Pane pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, man labai džiugu, kad jūs sutikit man galimybę atvykti į šį e, posėdį ir pasidalyti su jumis savo mintimis. Lankausi jūsų komitete 22 kartą. Ir aš manau, kad mūsų dažni susitikimai yra labai naudingi stiprinant e, Europos centrinio banko ir Europos parlamento bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad mes ir ateityje stiprinsime šį bendradarbiavimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad e, gyvename labai sudėtingomis aplinkybėmis. Šiandien norėčiau susitelkti prie dviejų temų. Norėčiau pateikti vertinimą dabartinės situacijos vertinimą susikloščiusią ekonomikos rytyje eurozonoje. Taip pat norėčiau paminėti tas priemonės, kurių Europos centrinis bankos, bankas ėmėsi monetarnės politikos srityje ir papasakoti šiek tiek apie jos efektą. Dar viena tema yra finansinės, prie, finansinės priežiūros vykdymas Europoje ir taip pat sisteminės rizikos struktūros įkūrimas. Pasistengsiu kalbėti trumpai, tačiau sritis yra labai turtinga klausimų, aptarsiu tas visas sritis, o paskui galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Aš pirmiausia kalbėsiu apie ekonominės situacijos ir monetarnės situacijos poslinkių. Galima pasidžiaugti, mano pastarojo apsilankimo Europos parlamente kovo 30 dieną situacija pagerėjo. Infliacija, infliacijos spaudimas per pastarusius mėnesius e, buvo nedidelio lygio ir matome, kad e, vasarą infliacija buvo neigiama. Tai pirmiausia yra sėtinė su to, kad sumažėjo naftos kainos ir rūpjūčio mėnesį metinės infliacijos rodiklis buvo neigiamas ir jis e, siekia minus 0,2 procento, o Liepos mėnesį buvo kiek didesnis 0,7 e, procento. Na, žvelgami į ateitį, mes manome, kad infliacija vėl taps teigiama ir taip pat tikimės, kad e, o, ekonominė veikla po truputėlį taip pat suintensyvės. Infliacijos prognozijos yra gerai subalansuotos ir mes matome, kad e, ilgalaikis ir e, vidutinės trukmės infliacijos rodikliai turėtų atitikti valdytojų tarybos e, nustatytą tikslą, tai rodikliai tai yra 2 procentai. Po to, kai e, e, mus ištiko ekonominė, ekonominė e, krizė ir po to, kai infliacija buvo neigiama ir visi rodikliai buvo neigiami, matome, kad atsirado atsigavimo ženklų per antrąjį 2009 metų antrąjį ketvirtį. Mes manome, kad mūsų rizikos vertinimas yra gerai subalansuotas ir manome, kad makroekonominių stimulų paketai bei kitos e, politinės priemonės pasiteisino. Mes tikimės, kad taip pat e, bus atkurtas pasitikėjimas ir e, ūsinio paklausa taip pat bus didesnė nei tikim, tikimasi. Tačiau negalime pamiršti ir to, kad sudėtingi santykiai tarp tikriosios ekonomikos ir finansų sektoriaus iš, e, išliks sudėtingi. Mes taip, taip pat manome, kad tai gali būti susijęs su to, kad padidės žaliav, e, žaliavų kainos, bei gali būti e, imtasi kitų protekci, protekcionistinių priemonių. Kitas dalykas, kreditų pasiūla ir toliau išlieka probleminė. Ir M3 rodiklis, pinigų junginys M3 krito iki 2,5 procentų rūpjūčio ir tai yra pats žemiausias pasiektas taškas palyginti su rūpjūčių atitinkamu laikotarpiu anksčiau. Iš esmės tai atspindi, kad gamyba, prekyba ir taip pat vis dar išliekantis netikrumas dar verslo veiklos perspektyvos daro savo e, poveikį finansavimo paklausai. Atsižvelgiant į tai, kad e, kreditavimas yra labai svarbus dalykas, norint užtikrinti ekonominės veiklos atsigavimą, tolesnis silpnėjimas e, įmonių galimybių skolintas turėtų išnykti per artimiausius mėnesius. Tuo pačiu metu komercinės palūkanų normos ir toliau nustatomas atsižvelgiant į bankų pajėgumą teikti kreditą. Be to, uh, Mes taip pat įgyvendinoma penkias nestandartinės priemonės, kad būtų užtikrintas geresnis kreditingumas ir e, kad pagrindiniai e, bankai veikiantis eurozonos srityje galėtų prisidėti prie ekonomikos atkūrimo. Pirmiausia, mes užtikrinome bankų likvidumą per e, fiksuotas palūkanų normas. Antra, mes išplėtėme sąrašą to turto, kuris gali būti naudojamas kaip užstatas. Trečias, mes taip pat numatėme ilgesnius refinansavimo operacijų terminus. Ketvirta, užtikrinome lik, užsienio, likvidumą užsienio valiutą, ypač Junktinių Amerikos uh, valstijų uh, e, doleris. Ir galiausiai taip pat mes ėmėmės tiesiogiai padengtų obligacijų išpirkimo programos, kad būtų palengvinta padėtis finansų rinkose. Tačiau neįmanoma visko pasiekti vien tik tai politinių sprendimų sumažinti palūkanų normas. Todėl reikėtų imtis ir kitų priemonių. Pirmiausiai, reikėtų labai aiškios intervencijos eurozonos pinigų rinkoje, bet tai negali trūkti be galo be krašto. Mes galime imtis kraštutinių priemonių tik esant kraštutinėms aplinkybėms. Tačiau, kai tik racionalizuojame, stabilizuojasi padėtis ir nebelieka pagrindimo, tada tų priemonių reikia atsisakyti tam, kad situacija galutinai normalizuotųsi. Todėl centrinio dabartiniu metu Centrinio banko valdytojų taryba mano, kad dar krize nepasibaigė ir e, nereikia, pas, nereikia naudotis ir įgyventinti pasitraukimo iš krizės strategijos plano. Dar ne tas laikas. Bet esame pasirengę tokią strategiją pasinaudoti, kai tik tai pamatysime, jog tai yra būtina. Mūsų pasitraukimo iš krizės strategija sudaro neatsiejama bendros monetarinės politinės strategijos dalį šalį. Ir tai reiškia, kad bet kuriuo atveju tokios priemonės neturi kelti grėsmės kainų stabilumui. Kaip ir anksčiau, e, Europos centrinis bankas yra e, pasiryžęs veikti ryštingai tada, kai to reikalauja krizinė padėtis. Kitais atvejais reikalinga užtikrinti veikimo lankstumą, e, veikiančių finansinių institucijų savarankiškumą kad jos galėtų imtis atitinkamų veiksmų. Kitas dalykas, dėl kurio aš noriu pasakyti keletą žodžių, yra santykis tarp likvidumo ir kainų stabilumo. Kai kurie komentatoriai a, klausia, ar mūsų tokia drasi programa nepadarys žalos likvidumui ir atitinkamai nesukursis didesnės infliacijos ateityje. Tačiau iš karto noriu pasakyti, kad ECB užtikrintas likvidumas yra pakankamai tvirtas ir dėl to pinigų junginiai rinko aplinkoje neišauga. Tai yra normalus dalykas, nes bankai turi užti, turėti e, stipres likvidumo pozicijas tam, kad galėtų teikti kreditus namų ūkiams ir e, privačiam sektoriui įmonėms. Tačiau tai nereiškia, kad e, turi būti imamasi š, plačių paramos priemonių. Pinigų junginių augimas ir bendras jų poveikis likvidumui dabartiniu metu yra žemiausias per visą praėjusį dešimtmetį. Be to ECB e, e toj pat atsisakys likvidumo paramos priemonių, kai tik tai bus įmanoma ir jeigu kils e, grėsmė kainų stabilumui. Taip pat norime pasakyti, kad nestandartinės priemonės paprastai yra laipsniškai a, naikinamos, lygiai taip, kaip jos drastiškai yra įvedamos. Dabar kitas labai svarbus klausimas, tai yra a, rizikos priežiūra makro lygių ir ESRB veikla. Finansinė krizė parodė, kad dabartinė labai sudėtinga globalizuota finansinė rinka ir tarpusavėje susijusios finansinės institucijos tikrai yra neatsparios sisteminiai rizikai. Sisteminė rizika reiškia, kad gali būti padaryta visos finansinės sistemos funkcionavimui žala ir kad gali e, materialiai nuvertėti kolektyvinis turtas, kuris yra investuojamas rinkoje rinkos dalyvių, investuotojų ir finansinių institucijų. Kita vertus, mes matome, kad egzistuoja labai tamprus ryšys tarp kreditų pasiūlos ir makroekonomikos. Sisteminė rizika gali kilti net ir tada, kai finansinės institucijos sugeba valdyti savo riziką, taip tarsi vadovaujantis individualia padėties perspektyvą. Atsižvelgianti tarpusavio sąsajas ir atsižvelgianti tai, kad dabartiniu metu finansinės sistemos yra labai išis, išvystytos, labai svarbu imti sisteminių priemonių, nes būtent sisteminės priemonės gali padaryti didžiausią poveikį finansinėms institucijoms, kaip po tokioms atskirai ir finansiniai sistemai, kaip po visumai. Todėl reikalinga nuolatos analizuoti viešai pinigų sektorį, norint užtikrinti finansinį stabilumą. Tai yra finansinių institucijų, rinkų ir infrastruktūrų padėti. bandant susidoroti su sisteminė rizika, bandymas pažaboti sisteminę riziką ir toliau išliks aktualiausių uždaviniu atsižvelgiant į sudėtingą globa, pasaulio finansų sistemą ir atsižvelgiant į tai, kad technologinė pažanga šioje srityje yra didžiulė. Todėl mes manome, kad yra visiškai teisinga žingsnis sukurti atskirą priežiūros europinių lygių sistemą ir tai bus Europos sisteminės rizikos valdyba. Numanomas, numanoma sudėtis yra tinkama Ir šios naujos struktūros pagrindinis uždavinys bus e, rizikos E, nustatymas ir taip pat ankstyvas įspėjimas ir kai reikalinga atitinkamų rekomendacijų pateikimas. Noriu taip pat pažymėti, kad ir įspėjimas, ir rekomendacijos nebus vien tik tai a, e, žodžiai surašyti popieriuje. Tai reiškia, kad bus imamasi padėti ištaisančiųjų veiksmų, nes kitaip visiškai nėra reikalinga dirbti. Dar vienas dalykas reikės laikytis principo, pagal kurį bus laikomasi taisyklių arba jų nesilaikant ir tai bus reikalaujama paaiškinti kodėl. Taigi ESRB taip pat glaučiai bendradarbiaus, kaip numatyta pagal steigimo dokumentus Europos centrinių bankų. Europos centrinio banko um, tarybos nariai balsuos balsuos ESRB ir kartu su trimis priežiūros institucijų vadovais bei komisijos nariais dalyvaus naujos institucijos darbe. Kaip aš jau minėjau jūsų komitete anksčiau, ECB yra pasirengusi ESRB suteikti reikalingus išteklius ir e, techninės paramos lygių ir e, kitais lygiais, kaip kad siūlė Delarosie e, grupė ir kaip buvo paminėta komisijos komitė komunikate. Taigi tokia nauja institucinė sąranga ir tai, kad Europos centrinės bankas vaidins pakankamą vaidmenį jo darbe, užtikrins e, rimtą teisinį ir institucinį pagrindą. E, Europos centrinis bankas labai konstruktyviai ir labai glaudžiai bent dirbs dalyvaudamas teisėkuros procese, toliau kuriant ir tobulinant ESRB atsižvelgiant į dabartinės krizės pasiekmes, mes tikrai turime užtikrinti, kad naujoji sistema bus pajėgi užkirsti, imtis prevencinių priemonių ir švelninti padarinius kilus krizai. Būtent dėl tokių priežasčių ECB labai aktyviai ir dalyvauja šiame darbe. Pone pirmininkė, turiu pasakyti, kad dauguma tų idėjų, kurios jau dabar yra įgyvendinamos, iš tiesų gimė čia jūsų komitete. Ir baigdamas noriu pasakyti keletą žodžių apie atskaitomybę. Iš tiesų, ECB ir ESRB turės labai glaudžiai bendradarbiauti atsiskaityti jūsų komitetui ir parlamentui apskritai. Ir ta atskaitomybė, anaip tol nereiškia, kad abi institucijos veiks kaip viena. Ne, jų uždaviniai ir įgaliojimai yra visiškai skirtingi, nes nepamirškite Europos centrinio banko funkcijos apibrieštos teigimo sutarties 105 straipsnio pirmojoje dalyje. Ir ten labai aiškiai pasakyta, kad pagrindinis Europos centrinio banko uždavinys yra užtikrinti ir palaikyti kainų stabilumą stabilumą ir e, taip pat prisidėti prie finansinio stabilumo bei finansinės sistemos stabilumo. O e, steig, ESRB bus atsakinga, kaip matysite, iš e, siūlomų jo steigimo dokumentų už makro lygių atliekamą rizikos prie, ribojimo priežiūrą ir už finansinės sistemos funkcionavimą bendryjoje. Aišku, neatmetant ir galimybės, kad e, ją. Ja, naujai institucijai teks nustatyti ir apibriežti rizikas, imtis ankstyvo įspėjimo dėl galimos rizikos ir, jeigu reikalinga, teikti rekomendacijas bei imtis padėti išteisančiųjų veiksmų. Taigi tiek, ačiū Jums uždėmesi ir esu pasiruošęs atsakyti Jūsų klausimą. Dėkuoju. Dėkuoju už tai, kad labai aiškiai pasakėte, kad neketinate apjungti jūsų minėtų dviejų ataskaitų. Dėkojame Jums už tai. O dabar pereiname prie klausimo atsakymų sesijos. Dirbsime pagal įprastinės taisyklės, kurios buvo nustatytos praeitos kadencijos parlamente. Tai reiškia, kad klausimų yra skirta pusantros minutės ir po to ponas Trešė turės 3,5 minutės tam, kad atsakytų į tris klausimus. Taigi, pirmiausia, EPP frakcijos atstovas Žanpolis Gozė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, vėlgi, mums didelis malonumas vėl jūs čia matyti, jūs pateikėte labai svarbios ir vertingos informacijos, man džiugu vėl jūs čia matyti, tai reiškia, kad aš ir toliau tebesu Europos parlamento narys. Paskutinį kartą, kai matėmės, Aš uždaviau ne visai gerą klausimą apie infliaciją. Norėčiau grįžti prie to klausimo, nes šiek tiek apsėstas tų klausimų jaučiuosi. Kai kurios šalis yra labai įsiskolinusios. Kalbant apie Europą, aišku, egzistuoja tam tikra vieningos valiutos zona, jūs pateikėte tam tikras nuorodas, tačiau ne visos šalis patenka į Europos centrinio banko priežiūros sritį. Galima E, suprasti, kad atsiranda ypatingai didelis įsiskolinimas, tai kelia rūpeščių ir kitoje Atlanto pusėje, gali atsitikti taip, kad iš dalies gali tekti e, paleisti kainas, norint tas skolas padengti. Jeigu atsitiktų taip toje zonoje, kaip į tai galėtų reaguoti Europos centrinis bankas, atsižvelgiant į tas nuostatas, kurias jūs paminėjote, e, priemonės susijęs su kainų stabilumo palaikymu. Antras klausimas būtų su sisteminė rizika. Europos parlamentas, aišku, taip pat domisi šiais klausimais. Norėčiau pasakyti, kad mes tenksimės daryti viską, kad tai, kas yra jūsų susirūpinimo dalykas, būtų ir mūsų susirūpinimo dalykų ir kad visi kartu ieškotume sprendimų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone deputatė, ponė Gozės. Man taip pat malonu Jūs vėl matyti Europos parlamente. Jūsų užduoti klausimai yra išties labai svarbus. Atsakydamas į pirmąjį, norėčiau pasakyti štai ką. Pastebiu abiejose Atlanto pusėse tai, kad nuomonės sutampa dėl to, kad jeigu nebus užtikrinamas kainų stabilumas vidutinių ir ilgojų laikotarpių, tai būtų tikrai neigiamas dalykas. Jūs kalbėjote apie infliaciją, kitoje Atlanto pusėje dėl to aš jums pradedu savo atsakymą būtent nuo šių dalykų. Norėčiau pasakyti, kad federalinis rezervas neketinantis kažkokių labai konkrečių žingsnių kol kas, tačiau nepriklausomai nuo to, kokie yra mūsų įgaliojimai užtikrinti kainų stabilumą, Mes pagal ES sutartys turime tai daryti. Galiu atsakyti jūsų klausimą, pasakytume štai ką. Mes laikysimės sutarties, e, tik tai sutarties ir vien sutarties. Ten yra parašyta, kad mes turime užtikrinti kainų stabilumą ir galite mumis pasitikėti. Mes darysime viską, ka, kas reikalinga pasitikėjimui atkurti. Kodėl pasitikėjimui atkurti? Todėl, kad piliečiai mums vis dažniau sako, kad jiems to vidu, viduriniuoju ilgoju laikotarpiu kyla tam tikro susirūpinimo, kas bus, kaip bus. Mes tenksime stabilumą užtikrinti. Jeigu to nedarytume, ir tai galioja ir vienoje, ir kitoje Atlanto pusėje, ir galiu pasakyti, kad taip nebus, tačiau jeigu nesijimtume e, kainų stabilumo užtikrinimo, atsitiktų štai kas e, palūkanos vidutriniuoju ir ilguoju laikotarpiu dviems, penkiems ar penkisdešimčiai metų, nes kai, kurios, kai kas yra pasimęs tokio ilgo pa, palūkonas, tai reiškia, kad infliacija, būsimoji infliacija būtų įtraukta į rinkos kainų palūkanas. Ir vietoj to, kad skola dėl infliacijos mažėtų, Mm, patirtų kitokią tendenciją, būtent tai, tai nuolatos auktų, nelyginant koks burbulas ir rinkose e, būtų taikomos palūkonos, kurios apimtų ir infliaciją, užtikrindami kainų stabilumą. Mm, mes padedame išeiti iš tos labai sunkios padėties. Fin, viešųjų finansų srityje tai yra neginčinamai labai sunki padėtis. Aš atkreipiau dėmesį į jūsų pastabą dėl sisteminės rizikos, suprantama. Ir norėčiau pasakyti, kad esame jūsų paslaugoms, galime palaikyti ir toliau tą vaisingą dialogą. Dabartinis dialogas yra ankstesnio dialogo, kuriame ir mes, ir jūs dalyvavome tasa. Europos centrinis bankas turėtų aišku, rodyti kuo daugiau iniciatyvos šioje srityje ir turėtų būti pasirengęs aktyviai dalyvauti, sprendžiant sisteminės rizikos klausimus. Ačiū. Uh, Dėkuoju, Gės Mitchell, aš į pirmininkę. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Europos centrinio banko pirmininkui. Europos centrinis bankas puikiai sprendžia infliacijos klausimą. Tačiau neturto infliacijos klausimą. Jau dviejus metus, ponė Trišė, aš jūs kreipiuosi ir kalbu apie turto infliaciją, ypač Airijoje, ir apie tai, kokias, kokius padarinius tai turės e, mano šalies ūkiui. Panašu, kad jūsų bankas nieko negali nuveikti. Tokia situacija gali nuveikti, nutikti bet kokioje valstybėje narėje. Ar jums netrodo, kad Europos centrinės bankas turėtų imtis kokiu nors e, tai veiksmų? Pavyzdžiui, gal reikėtų suderinti turto infliacijos e, e, normą su vartojimo kainomis? Nes šiuo metu Arijoje yra parengtas įstatymo projektas, gal jūs apie jį girdėjote. Ir ar jums kelia kokį nors susirūpinimą mūsų, tai yra Darijos vyriausybės požiūris į šį klausimą? Dėkuoju už šį klausimą ir aš galiu patvirtinti, kad jūs iš tikrųjų nuolatos keliate šį klausimą. Dėl labai gerų priežasčių, labai gerai suprantamų priežasčių. Pirmiausia, norėčiau Jums pasakyti, kad mes uh, bandome išsiaiškinti, ką reikėtų daryti Visoje eurozonos erdvėje yra 16 šalių, tai ir joje, jose gyvena 300 milijonų žmonių. Kiekviena valstybė narė pati turi atsižvedama mūsų pastangas optimizuoti makroekonominius rodiklius eurozonos lygmenių, nuspręsti, kas labiausiai tinka tai šaliai. Tai be abejo struktūrinės reformos, fiskalinė politika bei bet kokios kitos atsargumo priemonės, pavyzdžiui, Bazilio reglamentavimo sistemos antrasis ramstis. Valstybės narės pasirinka, kas joms labiausiai tinka, kadangi instrumentų turime pakankamai. Europos centrinio banko valdyboje, kurioje dalyvauja visų centrinių bankų vadovai, ir jų dalyvavimas būna gan aktyvus ir svarbus. Kalbame apie tai, kad jei matome, kad mūsų sprendimas, kuri, e, kad mes nepadarėme tų sprendimų, kurie galėtų užkirsti kelią burblo sprogimui. Ir už tai mus kritikavo 2004 metų pradžioje. Mes nemažinome tuomet palūkanų normų, nors nepasinau, kad visi ragino mus tai daryti. Po to, kai mes 2005 metų gruodžio mėnesį padidinom palūkanų normą, nes mums atrodė tuomet, kad būtina tai daryti. Ir vėl mus kritikavo. Ir tai dažniausiai darė tie, kas e, žiūrėjo tik į ekonominės analizės rezultatus. Tačiau mes galvojame ir apie monetarinę analizę. Kaip buvo rengiami pinigų junginiai e, ir e, atsižvelgiant į turto kainų kitimus dėl kreditų išdavimo. buvo pamatyta, kad mūsų veiksmai pasiteisino. Pirmiausia, dėl to, kad mes taikėme priemonės pagal antrąjį ramstį. Ir taip mes iš dalies padėjome spręsti tą problemą, apie kurią jūs keliate. Mokslininkai šiuo metu skiria daug pastangų tam, kad išsiaiškintų, kaip galima šią problemą spręsti. Ir uh, panašu, kad mes netrukus turėtume išsiaiškinti, kaip galima būtų numatyti ilgesnėje perspektyvoje tą problemą, apie kurią jūs kalbėjote, kaip, ir kaip galima būtų suderinti ilgalaikį uh, kainų stabilumą su pinigų junginių stabilumu. Ačiū. Toliau Manueliui žodis. Dėkoju, ponė pirminkė. Trejetas pastabėlių, labai trumpai. Centrinio banko valdytojas, kurį labai džiaugiuosi vėl matydamas naujos kadencijos parlamente, pastebėjo, kad pasitikėjimas pagerėjo bankais. Tačiau realiosios ekonomikos teikiami kreditai ir toliau nepasiekia. Tad, nu, sakoma, kad kreditai neteikiami dėl to, kad trūksta jų paklausos, tačiau aš nemanau, kad taip mano įmonės ar atskiri šeimūkiai mano šalyje. Tiesiog kreditų neduodama ir tie bankai jų neduoda, todėl į ekonomiką tie pinigėliai nepatenka. egzistuoja tam tikri apribojimai susiję su tuo, ką, kokius nurodymus bankai gauna iš, iš kreditų teikėjų. Reikėtų, kad reikėtų, kad reikalais būtų sprendžiami sklandžiau, juk jeigu iš ligonio atimsi ramentus, jis sparčiau vaikščioti nepradės, jeigu jam tie ramentai yra reikalingi. Tiesiog norėčiau pakalbėti klausti, kas yra daroma, kad ta, kad ta įsigalės slogutis išnyktų. Reikėtų, kad Centrinis bankas suvoktų, kad nepasitikėjimo dar tebėra daug. Mes taip pat kalbėjome apie atskirus terminus. Buvo kalbėta apie šešių mėnesių laikotarpį, ar Centrinis bankas atsisakys savo priemonių tada, kai krizė baigsis, ar tai bus nuolatinės priemonės. Ir galiausiai dėl sisteminės rizikos tarybos. E, ši institucija galbūt skelbs pavojų kažkokį ar teiks rekomendacijas, tačiau kaip užtikrinti, kad tų rekomendacijų šalyse bus laikomasi, ar bus numatytos kažkokios sankcijos, ar bus e, bandoma kaip ką nors daryti, imtis kažkokių priemonių, ar vėl bus bandoma pasitenkinti kažkokiu aptakiu bendradarbiavimu, kurio neigiamas pasiekmes dažnai jaučiame. Dėkoju ir linkiu sėkmės Centrinio banko pirmininkui. Ačiū. Ačiū Jums už klausimus, kurie tikrai labai rimti. Dėl kreditų suteikimo ir paskirstimo. Akivaizdu, kad pagrindinė priežastis, dėl kurių kreditų teikimas sustojo, yra ta, kad reali ekonomika labai labai sumažėjo, kaip jūs pats paminėjote. Ir kreditų paklausa yra mažiau dinamiška. Mes kartu su komisija analizavome šiuos dalykus bet ypač žiūrėjome, kokia padėtis mažų ir vidutinių įmonių srityje. Ir nustatėme, kad 77 procentai, 77 procentais atveju, kai prašoma paskolos, ji buvo patenkinta prašymas buvo patenkintas. Taigi kreditų teikimo sistema veikia Bet dėja, aišku, mes negalime viso to palyginti su padėtimi, kuri buvo anksčiau, kai ekonomika vystėsi gerai. Tai kad apie 12 procentų įmonių negauna kreditų yra visiškai normalu. 77 procentais patenkinama kreditų paklausa yra normalus dalykas, bet nebejotinai paklausa yra tas svarbiausias variklis, kuris užtikrina paties mechanizmo geresnį judėjimą dėl nestandartinių priemonių taikymo. Aš jau aiškinau, kad mes įdėgiame penkių tipų nestandartinės priemonės ir beje Mes pirmieji iš centrinių bankų ėmėmės vidutinės trukmės refinansavimo operacijų. Tai yra e, pusmečio laikotarpio operacijų. Kitas dalykas, mes labai išplėtėme sąrašą turto, kurį galima naudoti kaip užstatą Ir nebejotinai tų nesandartinių priemonių ėmėmės todėl, kad reikalavo padidis. Nes nepamirškite, 2007 metų rūpjūtį situacija buvo nepaprastai sudėtinga. Aišku, ir ateityje mes turėsime daryti tai, kas reikalinga. Kita vertus, turime būti tikri, kad priemonės, kurias taikoma, nekelia grėsmės kainų stabilumui nes ir pagal steigimo sutartį Europos centrinis bankas privalo užtikrinti kainų stabilumą. Kitas dalykas, ūkio atsigavimui kainų stabilumas yra itin svarbus dalykas. Todėl mes priemonės taikydami bandome įskaičiuoti ir būsimąją palūkanų normą, kad būtų įmanoma ir kreditingumo požiūrį užtikrinti kainų stabilumą. O dėl to, kiek laiko visos tos priemonės galios, tai šiandieną sunku pasakyti. Bet tikrai patikėkite, kad mes padarysime tai, kas reikalinga, kai tik tai ateis laikas dėl sisteminės rizikos. Visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. ESRB uždaviniai bus be kita ko aptikti riziką, įspėti apie riziką ir teikti rekomendacijas. Bet nebejotinai, tam, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos ir žiūrėti, kaip jos įgyvendinamos, tam reikės nacionalinių institucijų. Pana Sančius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Trišiai už atvykimą į mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, jog stiprinti ryšius tarp Europos centrinio banko ir Europos parlamento yra naudingas dalykas ES projekto gyvenimui apskritai. Du dalykai. Pirmas būtų susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Antrasis klausimas su makro priežiūra. Regis finansų krizė e, regis jau pasiekė apogėjų, nes pastebimi ekonomikos atsigavimo tam tikri ženklai. E, jūsų kolega iš federalinio rezervo minėjo, kad ekonomikos atsigavimas yra neįmanomas be kreditų. Net neseniai gavome e, apie mažas ir vidutinės įmonės Europos Centrinio banko pranešimą. Turime pasakyti, kad mažos ir vidutinės įmonės yra tiesiogiai priklausomos nuo gaunamų paskolų, nuo kreditų. Jas ypatingai paliečia sunkumas gauti kreditus ar jų nebuvimas. Norėčiau paklausti, kada padėtis jūsų supratimu normalizuosis. Antras. Klausimas būtų susijęs su makro priežiūra. Iš finansų krizės ko gero tenka pasimokyti jo, to, jog priežiūra turi būti iš tiesų sisteminė. Europos centrinis bankas, aišku, turi savo nuomonę šiuo klausimu, o mes norėtume sužinoti, ar sisteminės rizikos Europos taryba turės pakankamai galių tam, kad galėtų atlikti jai tenkančią misiją nes dar prieš krizę Centrinis bankas ir Tarptautinis valiutos fondas siuntė tam tikrus pavojaus signalus. Tačiau ar rekomendacijos bus pakankamas dalykas, ar nereikėtų numatyti kažkokių kitų e, žingsnių, ar eurozonoje bus numatyta kažkokia ypatinga struktūra sudarančią tarybą ir ko laukiama, kokie lūkesčiai yra siejami su tarptautiniu bendradarbiavimu. Dėkoju. Dėku, dėkoju. Nesakydamas jūsų pirmąjį klausimą, galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pagal mūsų atliktos analizės duomenys antrojo ketvirčio pabaigoje pasibaigė laisvas ekonomikos kritimas tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Šis kritimas prasidėjo praeitų metų rugsėjo mėnesio vidury. Tuomet atsirado priežasčių, dėl, kurio, dėl kurių visą pasaulį ištiko didžiulė drama. Taigi šis kritimas sustabdytas. Bet kaip jums tikriausiai yra žinoma, mūsų prognozes reikėjo peržiūrėti ir padidinti skaičius Tačiau vis, vis tiek prognozijas e, yra neigiamas, net jeigu e, skaičiai ir buvo šiek tiek padidinti. Taigi, sunkmetis tęsiasi, mes ir toliau turime elgtis labai atsargiai. Negalime dabar nuleisti rankų ir nusiraminti. Smulkios įmonės yra labai svarbios, jos kūrė daugiausia darbo vietų ir mes labai didžiai stebime padėti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes skiriame visas savo netradicinės priemonės bankams, kadangi mes manome, kad labai svarbu padėti bankams, kadangi smulkios įmonės gali gauti finansavimą tik iš bankų. Todėl mes padedam bankams požiūrės kitoje Atlanto pusėje yra kitoks. Tačiau mes turime savo nuomonę ir savo nuomonę grindžiame pirmiausia tuo, kad norime padėti smulkioms įmonėms. Mes galvojame apie tai, kaip galime tai padaryti. Aš minėjau jau netradicinės priemonės ir be abejo palūkanų normos, kurias mes nustatome. Tai daroma tam, kad mes padėtumėm jums aktyviai dalyvauti gaivinant mūsų ūkį. Turiu pasakyti, kad keliais atvejais mums teko pasakyti bankams, kad jei jiems reikia daugiau kapitalo, tuomet jie turėtų pasinaudoti tuo, ką vyriausybės yra atidėjusios tokioms reikmėms. 55 procentai kapitalo, kurie, kurį vyriausybės atidėjo galima rekapitalizacijai, dar nėra panaudoti. Taigi e, bankai turi galimybę tais pinigais pasinaudoti bet to gali ir kreiptis tiesiog į rinką. Ir mes raginame bankus tiesiog tinkamai atlikti savo funkcijas. Dabar apie e, valdybą. Taip, iš tikrųjų, pritariu tam, ką Jūs pasakėt. Labai svarbu yra pasirengti tam, kas e, vyks po krizės. Koncepcija, e, kurios laikomės dabar, tinka šioms aplinkybėms. Be abejo, e, sisteminės rizikos e, taryba supranta, kad dabar turimtis išskirtinių priemonių, tačiau tai nereiškia, kad jie apleis kitas savo funkcijas. Aš raginu savo kolegas to nepamiršti, bet tai ta taryba nėra centrinis bankas, Europos centrinis bankas. Europos centrinis bankas visai prisideda prie šios tarybos e, sėkmingos veiklos, sėkmingo darbo. Mes labai tampri su šia taryba bendradarbiaujame, tačiau mes kartu ir nepamirštame ir savo pareigų, ir savo funkcijų. Dėkoju, laiko lieka vis mažiau, taigi gal galėtumėm, lai, galėtumėt laikytis jums skirto laiko reglamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Man taip pat malonu matyti jūs čia. Turiu tokį klausimą. Manau, kad Europos centrinis bankas tinkamai vaidino jam tenkantį vaidmenį. Uh, krizės kontekste. Matėme, kad trūko lėšų tarbaktiniams atsiskaitėms ir panašiems dalykams. Jūs atlikote viską kaip reikėjo, tačiau e, spauda iki šiol sako, kad pavyzdžiui e, išaugo 0,1 procentų palūkanos ir įmonėms yra sunkiau skolintis įmonė reikta papildomai lėšų, kam jos buvo panaudotas. Bankai šių pinigų dėka dažnai prisipirko tam tikrų e, vertybinių popierių, valstybės obligacijų ir nebūtinai tie, jiems papildomai suteikti pinigai padėjo užtikrinti geresnį įmonių finansavimą. Tiesiog bankai pasinaudojo tais lengvais pinigais. Regis tie bankams suteikti pinigai leido vykdyti spekulacijas valiutų rinkose. Mano klausimas būtų toks, ar Europos centrinis bankas neturėtų numatyti labiau ribojančius kriterijus susijusius su šiuo finansavimu, ypač kai numatomos ilgalaikės priemonės. Dėkui. De, de votre... Ačiū už klausimą. Atsakydamas pasakyčiau štai ką. Mūsų signalas bankams buvo tas, kurį aš jau jums sakiau. O būtent mes monetarinės politikos rytėje ir kitose srityse taikome tas netipinės priemonės ne už gražias akis, o tam, kad bankai galėtų tinkamai atlikti savo pareigas. Kai 77 procentai mažų ir vidutinių įmonių sako, kad prašydamos finansavimą gavo iš dalies ar visiškai patenkinamą atsakymą. Aš negaliu sakyti, kad mano vertimas būtų toks griežtas kaip jūs iškis, tačiau iš jūsų klausimo galiu suprasti, kad jūs norėtumėte, kad mūsų signalas būtų dar aiškesnis. Centriniai bankai taip pat turėtų tą patį signalą siūsti. Jie dažniausiai tai ir daro. Aš esu Europos centrinio banko pirmininkas čia, tačiau tą patį signalą noriu pasakyti, mes prašome, kad siūstų 27 valstybių centriniai bankai. Vyriausybės taip pat turi tai daryti. Vyriausybės nusprendė, kad tą signalą pasiūsti yra tikrai labai svarbu. Mes jau lab, kad mes prašome vyriausybių tai padaryti. Mes sakėme, kad trūksta grinųjų pinigų galėtume išspręsti šį klausimą, tačiau mes negalime išspręsti mokumo problemų, rekapitalizavimo priemonės e, ir visa eilė kitų priemonių, opcionai, pavyzdžiui, ir panašiai yra tie dalykai, kuriuos būtų galima pasitelkti. Tačiau visa tai yra daroma ne už gražias akis bankams, jokių būdų. Aš manyčiau, kad tą signalą reikėtų dar labiau sustiprinti. Mes veikiame rinkos ekonomikos sąlygomis ir būtų tikrai neišmintinga e, mums dirbti bankų darbą. Reikėtų, kad sprendimai būtų priimami taip pat ir decentralizuotai. Tačiau e, moralinis tam tikras įtikinėjimas turi veikti. Jis turi būti tikrai aiškus ir tvirtas. Ir dėl to galiu tik pritarti tam, ką jūs sakėte. Dėkuoju. Ačiū. Wolfins. Ponas Klins, ponė pirmininkė, pritariu jūsų požiūriui. Iš tiesų, esama tokių ženklų, kurie leidžia manyti, kad situacija šiek tiek gerėja. Esu liberalas, vokietis, džiaugiuosi rinkimų rezultatais Vokietijoje ir dėl to manau, kad mano nuomonė tokių rezultatų, mm, mano nuomonė yra ta, kad mes galime būti tik optimistiškai nusiteikę dėl rinkos ekonomikos veikimo. Buvo pateikta tam tikrų netradicinių siūlymų ir tą padarė Europos centrinis bankas dėl finansų sistemos stiprinimo. Vienas iš tų siūlymų buvo numatyti, vienas, numat, vienas, viena iš tokių priemonių buvo tam tikrų svertų naudojimas. Jeigu sisteminės rizikos vertinimui pritarė Europos centrinis bankas, ar jūs manote, kad būtų toms svertų tiems svertams galima pritarti. Ar jūs manote, kad tą turėtų daryti priežiūrą vykdančios institucijos, o jūs užsimsite tik tai sisteminės rizikos konstatavimo klausimais. Kitas klausimas. Ar nebūtų išmintinga turėti kredito tarptautinį registrą, taip vadinamą? Ten jo dėka būtų galima labai greitai apžvelgti situaciją, greičiau būtų galima pamatyti, kur yra rizika, kur ta rizika yra didelė o kur mažesnė, nes priešingų atveju, jeigu tokio registro nėra, būtų sunku ją aptikti. Dėkui. As you, as you... Jūs tikriausiai geriau negu bet kas kitas žinote, kad ECB užsima visais jautriais klausimais tam, kad visi tie 300 milijonų eurozonos piliečių jaustusi geriau. Atsakant jūsų klausimą štai ką noriu pasakyti. Labai svarbu, kad mes į SRB ir į sisteminės rizikos valdybą žiūrėtume kaip į instituciją, kuri turi atsidurti tinkamoje vietoje. Nes iš vienos pusės jai reikalinga bus bendradarbiauti su tarptautinėmis institucijomis, kurios užseima priežiūrą įvairiuose sektoriuose, kaip pavyzdžiui, draudimo sektoriuje ir kitur. Ir beje, esu labai patenkintas, kad Bazilio komiteto priežiūros struktūra tarpe tarp Londono G20 susitikimo ir G20 susitikimo Pittsburghe sugebėjo vieningai padirbėti ir prieiti tam tikrų išvadų dėl to, kokių bankų priežiūros priemonių reikia imtis tarptautiniu lygiu ir ką reikėtų daryti sparčiai besivystančios ekonomikos šalims. Taigi, jeigu pagalvosime apie ESRB Tai šiuo atveju manau, kad rizikos e, veiksnių aptikimas reikš e, rizikos ribojimo analizę. Nes būtent rizikos ribojimo priemonės padės užkirsti kelią rizikai. Kitas dalykas, jas paprastai taiko, taiko tos institucijos, kurios yra atsakingos ir už mikro ekonomiką. Žinote, tokių institucijų, priežiūros institucijų yra trys Europoje. Bet gal nereikėtų užbėgti įvykiams už akių ir dėstyti, kokių veiksmų bus įmamasi ateityje. Norite pasakyti, kad visų reikalingų veiksmų bus įmamasi, nes visos priežiūros institucijos, kurios sukurtos europinių lygių, turius imtis darbo ir vykdyti jom priskirtas funkcijas. Dabar dėl kito dalyko. Ir dėl poveikio priemonių, dėl tų svertų ir jų taikymo pasauliniu lygiu. Aišku, yra Bazelio antro reglamento reikalavimas dėl kapitalo pakankamumo, yra kiti reikalavimai, bet kalbant apie poveikio priemonių lygį, tai reikia galvoti, kad tokių poveikio priemonių taikymas remtųsi įvertinta rizika. Ir tai yra sritis, kurioje tarptautiniu lygiu būtina padirbėti ir mes labai aktyviai tą darome. Ponas Epink. Dėkuoju. Paprastai yra stengiamasi spręsti esamą krizę ir renktis būsimai kriziai. Tad priežiūros sistema turėtų būti tokia, kurioje nebūtų jokių spragų. Turiu klausimą dėl sisteminės rizikos vertinimo tarybos. Koks dydis būtų tos institucijos, kiek joje bus narių ir kaip bus vertinama, ar kalbama apie sisteminę riziką ar ne. Federalinis E, fondo štai, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose sakė, kad hipotekos rinka kelia tam tikrą sisteminę riziką, tuo tarpu Centrinis bankas sakydavo, kad ne. Tad kaip nuspręsti? Antras klausimas. Kiek kompetentinga bus ši institucija, ypač esant skubos situacijoms? Jūs kalbėjote apie eurozonos valstybės ir ne eurozonos valstybės. Įsivaizduokime, kad iškils kokia nors problema, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Tai yra toks, na, šiaip savo, tiesiog pavyzdys. Tačiau ar tuomet ši institucija pasakys Junktiniai karalystiai, jūs darote ne tai, ką mes sakome, o turėtumėte laikytis mūsų rekomendacijų? Štai jūsų dokumente yra pasakyta štai kas. Ši struktūra turėtų turėti galimybę priimti galutinius sprendimus, kurie taikomi finansinėms institucijoms ir tie sprendimai turėtų būti tiesiogiai taikomi ir turėti tikslą kovoti su krize ir atkurti pasitikėjimą rinkose. Gal galėtumėt paaiškinti, ką tai reiškia, nes mano supratimu labai aptakiai čia viskas suformuoluota. Na, pirmiausiai, aš suprantu, kad jūs klausėte manęs, bet tikrai ne mes suformulavome tai, ką jūs ką tik pacitavote bet mes esame pasirengę labai aktyviai dalyvauti ESRB veikloje ar veikloje tos struktūros, kuri ES lygių turės susijimti rizikos vertinimu. Bet aš manau, klausimą reikėtų peradresuoti Europos komisijai ir ministrų tarybai. Na, o bandat aiškiai atsakyti tai pirmiausia yra 27 valstybių narių centrinių bankų valdytojai. Nepamirškite, ESRB bus institucija, kurią sudarys visos 27 valstybės narės. Tai nebus institucija veikianti tik eurozonos ribose. Taigi tai pirmas svarbus dalykas. Kitas svarbus dalykas. ESRB dirbs ne tik tai centrinių bankų valdytojai, bet taip pat ir makro lygių priežiūrą atliekančių institucijų vadovai bei Europos komisijos atstovas. Ir visi jie svarstys, analizuos įvairius klausimus susijusius su Europos finansų vidutinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvos tvarumu. Ir atitinkamai arba skelbs rekomendacijas arba teiks įspėjimus. Tačiau SRB netaps pakaitalu jau egzistuojančių institucijų. ESRB atsiskaitys jums ir kartu bus sprendžiama, ar ESRB pateiktas parengtas rekomendacijas reikalinga viešai skelbti. Taigi tokios protingos rekomendacijos nebejotinai reiškia, kad po jų turės bus įmamasi veiksmų. Bet dar kartą pakartosiu, ESRB Europos rizikos, sisteminės rizikos valdyba tikrai nepakeis tų institucijų, kurios jau egzistuoja. Ja, schön sie wiederzusehen herr trichet schön dass sie hier sind ich ačiū pone trišė už jūsų vizitą turiu klausimą kuris yra susijęs su e, tam tikromis specialiosiomis priemonėmis, kurias numato Europos centrinis bankas. Jūs kalbėjote apie garantijas, kurios galėtų būti laikomus abejotinomis normaliomis sąlygomis. Norėčiau paklausti štai ko. Mačiau jūsų metinių pranešimų 2008 metų skaičius. Kokia situacija 2009 metais garantijų srityje, nepadengtųjų garantijų srityse ir panašiai. Kitas klausimas, kokias pasiekmes tai turi bankams, jeigu bankai turi tas garantijas atsiimti, jeigu tos ypatingų, tų ypatingų priemonių laikotarpis pasibaigs. Kaip tuomet bus su bankų stabilumu, kai baigsis tas laikotarpis? Kas atsitiktų, jeigu atsitiktų, jeigu iškiltų kokią nors didelį riziką. Ir paaiškėtų, kad garantijos gerokai viršyje Europos centrinio banko turimus išteklius. Man atrodo, taip ir yra. Ką galėtumėt pasakyti? Na, pirmiausiai pakartosiu tai, ką jau sakiau. Net prasidėjus neramumams rinkoje o tai buvo 2007 metų rūpjūčio 9 diena. Tai mes anksčiau negu kiti centriniai bankai ėmėsi e, priemonių. Taip, centrinis bankas kaip užstatą, kaip įkaitą priėmė vertybinius popierus. Bet tada įkaito užstato sistema buvo kiek kitokia. Ir to nereikia pamiršti. Kasgi nutiko? Dėl visiškai suprantamų priežasčių, dėl krizės, kuri prasidėjo praėjusiu metu rugsėjį, mums centriniai bankai turėjo pateikti informaciją privačiai. Aš visiškai pritariu jums, kad tų išimtinių priemonių taikymas, tų nesandartinių priemonių taikymas reikalauja, kad į gerąją pusę pasikeistų ir pati bankų veikla. Ir šiandieną jie turi pakeisti, pasikeisti galimybių dėl refinansavimo, kuris atsirado dėl krizės. Ir krizės atveju paprastai refinansavimas užtrukdavo 2-3 mėnesius, bet ne pusę metų anksčiau. Vėlgi pasikeitimas įvyko dėl pasitraukimo iš krizės strategijos. Bet ji dar nėra taikoma. Atėjus laikui, ji bus taikoma ir tada jūsų iškelti klausimai bus sprendžiami. Kita vertus, mes nebejotinai skelbėme viešai visus mūsų veiklos duomenis. Aš čia ne žarstysiu statistinių duomenų, bet tikrai jūsų klausimas yra aktualus. Jorgen Klut toliau. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Norėčiau grįžti prie anksčiau minėto klausimo. Buvo padarytas viešas pareiškimas, kuris mums leidžia šiek tiek kitaip manyti apie finansinę krizę. Po kalbam apie Londono biržos vaidmenį. Mūsų kolega kritiškai atsiliepia apie ben, globaliasias finansų operacijas, apie finansų sektorių, kuris neva būtų vėlgi pernelyg išpūstas kaip burbulas. Visuomenėje būtų neteisingai pasis, paskirstyti ištikliai. Ką Jūs apie tai matote kaip Centrinio banko pirmininkas? Ar Jūs manote, kad būtų galima sugrįžti prie finansų sektoriaus normalaus vaidmens visame pasaulyje? ES pirminė teisė remiantis. Ar Jūs manote, kad būtų įmanoma įvykdyti tokią transformaciją? Lautsurner kalba apie vieną iš galimų mokesčių. Tai būtų finansų sektoriui vienas iš, iš, iš būdų sumažinti savo dydį. Sąlygos yra numatytos pirminėje teisė ES. Kitas dalykas, balandžio mėnesį Londone G20 susitikime Kinijos finansų ministras pateikė siūlymą siūlymą pateikti dolerį eurų kaip referencinę valiutą. Taip pat buvo siūloma išvengti naujos krizės e, tų priemonių dėka. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Very, very jūs iškėlėte labai svarbų klausimą. Na, pirmiausia, noriu štai ką pasakyti. Kasgi įvyko, kaip aš suprantu? Mes pamatome, kad pasaulio finansų sistema yra gana trapi. Aišku, atitinkamai tas trapumas pastebimas visais lygiais. Ir Europos eurozonos lygių, ir įmonių lygių. Tokią padėtį būtina taisyti. Negalima sutikti su tokia trape padėtimi. Ir šį elementą reikia labai kruošiai apsvarstyti. Leiskite palyginti tai su sunkia lygos eiga. Sergant sunkia lyga paprastai taikomi įvairūs vaistai. Bet nereikėtų šiuo atveju kuo nors paversti atpirkimo ožių. Konkrečiai, pavyzdžiui, dolerio ar reitingų suteikiančių agentūrų, kredito reitingų suteikiančių agentūrų ar dar ką nors. Tai, kad mes iš jų padarysime atpirkimo ožį, nieko, ne, niekas nepasikeis. Nes keisti reikia viską iš esmės. Mes sutarėme dėl metodologijos pasauliniu lygiu, turiu galvoje įsivyšiusias ir e, sparčiai besivystančias šalis. Mes sutarėme imtis veiksmų visose sritise. Ir ne viena iš sudėdamųjų dalių nėra svarbesnė už kitą, nes krizė kilo dėl pačios sistemos sisteminių trūkumų. Dabar dėl to, ką jūs sakėte, aš prieš Kinijos pasiūlymą Bet aš pasisakau prieš Dobino mokestį. Taigi dėl dolerio. Esant dabartiniai padėčiai, ypač svarbu Ypač svarbu, kad pasaulinės ekonomikos lygių būtų įmanoma pasiremti stipriu doleriu, kaip kad teigia Ben Benankė, Tim Gartner ir JAV prezidentas, stiprus doleris atitinka jungtinių valstijų interesą. Ir aš visiškai pasitikiu jų žodžiais. Iš tiesų, Stiprus doleris yra labai labai svarbus dalykas. Ačiū. Toliau žodis Jeffrey Blue. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia valdytojų, kad atvykote. 35 metus dirbu finansinių paslaugų sektoriuje vienaip ar kitaip. Todėl į viską žvelgiu iš tam tikros perspektyvos. Politikai nebejotinai nėra ekspertai šios srities. Ir čia mes visi pradėjome kalbėti tik tada apie šios reikalus, kai viskas prasidėjo, tada, kai griuvo Lehman Brothers. Bet mane labai domina štai kas. Prasidėjus visai virtiniai šių įvykių, Amerikos politikai priėmė reinvesticijų įstatymą, bet nebuvo girdėti, kad šis įstatymas sudaro dalį visos sistemos. Mes neišgirdome, kad tuo teisės aktu bankai pasinaudojo tam, kad toliau praturtėtų. Low Turner buvo minimas čia. FSA Londone išmoka savo didžiulės premijas nepaisant to, kad per visą bankų sektoriaus istoriją Europoje bankų sektorius suteikiami didžiausiai refinansavimo šaltiniai. O faktiškai tos didžiulės premijos yra dalis, su, e, yra vienos iš priežasčių, dėl kurių kilo um, krizė finansų rinkose. Australijoje kitaip yra reguliuojami šie dalykai. Tai ar nelaikas ir mums galų gale sutvarkyti savo daržą? Ačiū. Na, man atrodo, aš kalbėdama sakiau, kad mes turime kalbėti apie globalinę, apie pasaulinę finansų sistemą, kuri yra labai, labai trapi. Tai yra nenormalu, kad ji tokia trapi ir atsparumas jos buvo nepakankamas. Dėl to ir įvyko nekontroliuojamas ekonomikos smukimas. Aišku, bandant apibriežti, kokiu priemoniu būtina imtis, dera pastebėti, kad tos nacionalinės sistemos, kurių atsparumas mažiausias kriziai, turi būti labai rimtai išanalizuotos. Ir turi būti labai rimtai pagalvota, kogi pasimokėte iš šios krizės. Pavyzdžiui, kanadiečių sistema pademonstravo savo atsparumą kriziai, pakankamą atsparumą kriziai, bet aš nenorėčiau čia gilintis į rimtas e, smulkės detalės, bet tai gali būti vienas iš pavyzdžių e, kriziai atsparios sistemos. Ačiū, ponas Bakaltas. Pone pirmininkė, ponė pirmininkė, man jūsų paaiškinimai apie sisteminės rizikos valdybą padarė tikrai didelį įspūdį. Jūs sakėte, kad jūs ir jūsų pavaduotojas dirbate analizuodami šią sisteminę riziką. Šią savaitę sužinojau, kad jūs galėtumėte pateikti tam tikras rekomendacijas. Tad klausimas būtų toks, ar esant tam tikrai konkrečiai situacijai, jeigu tos rekomendacijos pasirodytų klaidingos, kaip tuomet būtų vertinamas e, santykis su nepriklausoma Centrinio banko vykdoma politika. Ar čia neiškyla interesų konflikto tam tikro? Antras klausimas. Prieš atvykdamas dirbti Europos parlamente aš dirbau 15 metų finansų sektoriuje. Visur Europoje šiais vasaraisiais mėnesiais buvo keliamas klausimas, ar Sisteminiai rizikai vertinti yra kuriama reikiama struktūra, kokia ji turėtų būti. Niekas neturėjo atsakymo. Galbūt į šį klausimą galėtų atsakyti Europos centrinio banko pirmininkas. Norėčiau dar paklausti vieno dalyko. E, kaip bus su neurozonos valstybėmis? Ar jų finansų rinkos pastaraisiais metais neprisidėjo prie mažesnio stabilumo. Thank you. Thank you uh... Dėkuoju. Kaip aš jau sakiau, Europos e, sisteminės rizikos vertinimo tarnyboje yra keli padaliniai. Ir jie analizuoja duomenys, kuriuos gauna iš e, įvairių reguliuoja, reguliuotojų. Jokio interesų konflikto nėra, kadangi e, vadovaujamas yra Mastrachto sutarties nuostumomis ir kaip aš kalbėjau savo kalboje. Mūsų rekomendacijos susijusios su uh, makro priežiūra yra susiję su būtinybė reformuoti mokesčių ir apskritai fiskalinę sistemą. Tai nėra tas pats. Tai yra ne tai, ko, ko jūs norite, bet tai bent jau parodo, kad mes kažką darome. Ir mes galime teikti, kaip vykdomoji institucija, savo rekomendacijas. Mes jūsų komitete galime svarstyti įvairiausius klausimus ir dažnai aš pasisakau už struktūrinės reformas ir pasakau, kad mes manome, kad tokios reformos reikalingos ir mes tengiamės paaiškinti jų būtinybę ir kitiems. Dabar sistemiškai svarbios finansinės institucijos. Deja, turime pavyzdžių, kai sistemiškai svarbios finansinės institucijos buvo žlugdomos, kai abiejose Atlanto pusėse vyriausybės stengiasi sumažinti riziką. Ir atsižvedami į uh, aplinkybės nustatė, kad kai kurios e, institucijos yra sistemiškai svarbios finansinės institucijos. Aš manau, kad jų sprendimai buvo gerai pagristi. Ir mes matome, kad visur sisteminio įvykio savoka buvo labai svarbi. vyriausybės turimos lėšos, vyriausybės fondai. Dar turėsime svarstyti šį klausimą. Ponas Palonė. Ačiū, ponė, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė Trišiai. Norėčiau užduoti klausimą dėl reglamento. Pastebėjau vieną dalyką. Siūlomos trys valdymo struktūros ir prisiminiau, koks procesas vyko, kai susikūrė Europos centrinis bankas ir vieninga valiuta. Vyko didžiulis demokratinis procesas, Europos centriniam bankui buvo užtikrinta didžiulė autonomija. Perskaičiau reglamentą. Ir mane labai nustebino vienas ten esantis pasažas. Ten yra pasakyta, be kita ko, kad reglamentas draudžia kurti tokią situaciją, kai sisteminės rizikos valdantysis komitetas galėtų nesuprasti to, ką sako centrinis bankas. Ka kaip čia yra, nes neįmanoma su suprasti, kas yra sakoma, ar atsiranda per daug valdymo struktūrų, ar kyla kitos problemos. Pone pirmininkė, jūs į jūsų vietą yra paskyrę valstybių ir vyriausybių vadovai ir Europos parlamentas. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jūs nemanote, kad reikėtų numatyti dviejopas garantijas? Pirmiausia, mikro ir makro E, rizikos ribojimo kontrolę. Ne tam, kad būtų susilpninta, aišku, Europos centrinio banko gale ar kompetencija. Tiesiog reikia, kad tos valdymo struktūros būtų reikiamai atskaitingos. Tad manyčiau, kad labiau nacionalinės vyriausybės turėtų vaidinti joms tenkantį vaidmenį piliečių išrinktos vyriausybės, o ne, o ne mūsų kažkokių priežiūros struktūrų vadovai. Dėkoju. Well... Jei aš gerai supratau, jūs kalbate apie pasiūlymą, kuris buvo susijęs su makro priežiūra. Mes e, šį klausimą svarstome šiuo metu. Mes ne, tiesiogiai nedalyvaujame šiame procese, tačiau mes e, aktyviai dalyvaujame konsultacijose. Ir be abejo, mes atidžiai išnagrinėsime pasiūlymus susijusius su makro priežiūra. Nuo pat e, mūsų pirmųjų dienų mus domino vienai per kitaip makro priežiūra. Taigi, jūs kalbėjote apie tai, kas daroma yra makro priežiūros institucijų ligmenį. Ir dar turėsime palaukti Europos Centrinio banko valdybos nuomonės šiuo klausimu. Jūs pasakėte, kad Europos Centrinio banko pirmininkas kažko negali daryti, tik aš nelabai supratau, apie ką jūs kalbėjote. potrebbe non essere coinvolto. Jis galėtų būti neįtrauktas į šį procesą. Jis... Again, you, again, you, you're back to the my... Vėlgi, jūs vėl sugrįžtate prie uh, mikro priežiūros institucijų. Ilio Rozie grupė kalbėjo apie tai. Nemažai Europos parlamento pirmininkų mums sakė, kad mes turime įsitraukti į mikro priežiūros veiksmus. Tačiau buvo nuspręsta to nedaryti. Ir taryba ir komisija taip pat mano, kad e, mes neturėtume to daryti. Be abejo, jūs galite turėti kitokią nuomonę, tačiau aš, kaip Europos Centrinio banko vadovas, turiu atsižvelgti į anksčiau padarytą sprendimą. Taigi, vienai per kitaip mes turėsime vėlgi svarstyti šį klausimą e, valdyboje ir tuomet mes e, po konsultacijų galėsime priimti galutinį sprendimą. Norėčiau grįžti prie paskutinio konstatavimo. Bakų direktyvoje Europos parlamentas labai aiškiai pasakė, kad mes norime būti integruoti į visą priežiūros procesą. Na, o tai, kas yra patikima dabar, manęs netenkina. Jūs be kita ko sakėte, kad mes turime finansinių paslaugų pasaulinę struktūrą, tačiau mes neturime net ES lygio priežiūros struktūros, tad apie kokią pasaulinės priežiūros struktūrą mes kalbame mes nesame nužengę pakankamai toli. Na, o dabar dėl to cikliškumo. Kokie buvo kaštai susijęs su nuosavaisiais ištekliais ir finansavimo taisyklėmis. Turime prie šio klausimo būtinai apsistoti, nes mes jį nagrinėsime rudenį. Jūs taip pat minėjote, kad problema yra pirmiausia susijusi su struktūromis, o ne su atskiromis institucijomis ar siūlomais produktais. Tačiau ar galėtumėt paminėti kokią nors struktūrinę problemą, kurios būtinai turėtume išvengti? Na ir galiausiai strategija, kur, pagal kurią sūnų išeiti iš krizės, įsiskolinimai ir panašiai. Skola, per nedelik didelis įskolinimai taip pat gali išaukti infliaciją. Kaip jūs vertinate numato tą 2 procentų ribą. Kokį vaidmenį vadina įsiskolinimai, įsiskolinimų mažinimas jūsų siūlymus išeiti iš krizės? Dėkui. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Dėl Jūsų pirmosios pastabos. Aš galiu pasakyti, kad e, mes e, pasaulio lygmenių ir tam pritarė didžiojo dvidešimtuko, kuriame yra besivystančio ir išsivyščiusio pasaulio šalis, yra tai, kad mes turime turėti vienodas savokas ir vienodus principus. Mums reikia vienodų taisyklių visiems. Tik tai taip galėsime padidinti visų mūsų atsparumą krizėms. Turime visur taikyti tuos pačius principus. Tai buvo senojo Bazilio komiteto nuomonė. Šis komitetas atsirado 90-ame e, dešimtmetyje, kai mes išgyvenome e, taip pat krizę. Ir tuomet buvo nuspręsta, kad mums reikia aiškių priežiūros savokų ir principų visame pasaulyje. Ar tai buvo teisingas sprendimas ar ne, negaliu pasakyti, tačiau akivaizdu, kad mes turėjome dar labiau sustiprinti šiuos principus visame pasaulyje. Ir jei mes reikalavome, kad viena institucija būtų atsakinga už šių principų taikymą, tuomet suprantame, kad tai sunku bus padaryti, kadangi nemažai institucijų turės įsitraukti šį darbą tiek visame pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje. Ir pasiūlymas iš esmės turėti vieną instituciją e, Europos Sąjungoje, kuri būtų atsakinga už mikropriežiūrą, būtų gera. Tačiau reikėtų atsižvelgti į įvairių valstybių narių nuomonę šiuo klausimu. Deja, dabar turime pripažinti, kad e, tikrovė yra tokia, kokia ji yra. Tačiau bet kuriuo atveju turime siekti, kad tie patys principai, tos pačios direktyvos būtų taikomos vienodai, remiantis tomis pačiomis savokomis visose valstybėse narėse. Dabar apie mūsų strategiją po krizės. Galim pasakyti, kad vien mūsų taikomų netradicinių priemonių nepakaks. Jūs turėsite prisimti e, ir jūs turėsite prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Mes turime daryti tai, kas šiuo metu yra būtina tam, kad mes galėtumėme tiek jums, tiek piliečiams, kurie mūsų pasitikė, pasakyti, kad mes sugebėjome užtikrinti kainų stabilumą, ilgalaikį ir, ir vidutinės trukmės kainų stabilumą. Ir dirbame jau 11 metų ir per tuos metus matėte, kad mes e, puikiai vykdėme mums ES šalių priskirtas e, funkcijas. Mes tikime, kad e, mūsų nustatytos ilgalaikės ir vidutinės trukmės palūkanų normos padės mums užtikrinti ilgalaikį stabilumą. Ir tai bus naudinga visiems rinkos dalyviams tiek Europoje, tiek kitur. Um. Uh, Pone Trišė, kaip ir kolegos iki manęs, taip ir aš noriu padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų posėdį ir atsakote į klausimus. Mane domina fiskalinė politika, kuri turi būti vykdoma lygiai grečiai Kitaip sakant, tai yra ta pati monetos kita pusė, tos pačios monetos kita pusė. Dabar mes kalbame apie pasitraukimo iš krizės strategiją, bet man atrodo, kad fiskalinės politikos rytyje toks pasitraukimas yra tarsi dviprasmiškas. Aš suprantu, komisija šiuo metu sako, kad tikrai nereikia atsisakyti mokestinių paskatų, bent jau jų nemažinti tuo tarpu. Kita vertus, imamasi griežtų priemonių dėl fiskalinio deficito procedūros pažytimo. Ir tos priemonės labai griežtos, jos prieštarauja tarsi pirmajam tikslui. Ar jūs nemanytumėte, kad reikėtų kiekvienu atveju spręsti individualiai, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės padėtį ir jos gebėjimą sumažinti biudžeto deficitą? Ačiū. Na, pirmiausiai turiu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme komisijai atliekant labai sudėtingą funkciją, tai yra užtikrinant stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą. Tai labai svarbus dalykas. Kitas aspektas yra, kad stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas yra susijęs su pasitikėjimu. Ir jeigu rinkomis bus nepasitikima, jeigu finansuotojai, investuotojai nepasitikės mūsų rinką, jeigu nebus tikima, kad yra tinkamai ir vidutinės trukmės požiūrių, ir ilgalaikės perspektyvos požiūrių kontroliuojama fiskalinė padėtis, tai mūsų gebėjimas atkurti ekonomiką gerokai pasunkėjęs. Taigi komisija, imdamas į jūsų minėtų priemonių, siunčia atitinkamą teigiamą signalą. Kalbant Europos lygių ir eurozonos lygių ypač, grįžimas prie įpras mokesčių srityje turėtų prasidėti, kai prasidės ekonomikos atkūrimas, atsigavimas, tikrai ne vėliau. Ir manau, daugelio šalių atveju tai įvyks 2011 metais. Būtent per tuos metus turėsime grįžti į ankstesnę padėtį fiskalinėje srityje. Aišku, gali kilti ir tam tikrų sunkumų dėl išorės skolos dydžio ir dėl deficito dydžio. Nebejotinai iš šios du rodiklius atkreipiamas yra dėmesys ir atsižvelgiant į skirtingas palūkanų normas a, privatiems indėliams ir tarp bankiniam skolinimai ir atsižvelgiant į kitus parametrus, bet aš neižvelgiu jokio prieštaravimo Nes visais atvejais, rodant, kad mes galime grįžti prie įprastinės padėties ir kad mes galime tuo pačiu skatinti uh, plėtrą. Nes šiandien svarbiausia problema vis tik dar yra pasitikėjimas, nes būtent kritus pasitikėjimui ir įvyko tokia didžiulė drama. Toliau ponas Gutis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Trišė nesena stabilizacija eurozonoje, kaip jūs sakėte, ir tikėtinas augimas suteikia optimizmo ir toms šalims, kurios dar nėra eurozonos narės. Tačiau, kaip žinia, jūsų minėtas deficito radiklis daugelį ir eurozonos šalių bus pažeistas ir bus didesnis negu 3 procentai, kai kuriais atvejais net 8 procentai. Bet ir tokiu būdu mes išvelgiame konfliktą. Iš vienos pusės reikalinga laikytis Maastrichto kriterijų, iš kitos pusės reikalinga gaivinti ekonomiką. Dar vienas dalykas, kad didžiulis deficitas iš dalies atsirado tarp diferencijuotos politikos, kuri egzistuoja tarp eurozonos ir ne eurozonos narių. Turiu galvoje um, kreditų suteikimą. Ypač tais atvejais, kai kreditus išduoda antrinės įmonės, antriniai bankai. Taigi, kokios jūsų atsižvelgianti visą tai galėtų būti ne eurozonos narių perspektyvos įstoti į eurozoną ir e, kaip gali jos ištaisyti dabartinę liūdną padėtį. Ačiū. Na, aišku, prisijungimas prie euro zonos priklauso nuo politinės valios pačia gerąją šio žodžio prasme ir valios imtis tam tikrų priemonių. Tie, kurie jau yra euro zonoje, sugebėjo prisijungti prie eurozonos dėl to, kad buvo pasiektas nacionaliniu lygiu politinis sutarimas dėl reikalingų priemonių. ECB tai tiesiog administruoja tą valiutą visų labui. Toks būtų mano pirmasis komentaras. Antras komentaras dėl kriterijų. Ir dabar aš kalbėsiu nepamirždamas, kad iš tiesų yra labai griežti kriterijai. Ir mes iš savo pusės centrinėme banke bandome padėti kaip galima daugiau nes kas ketvirtį mes su ne eurozonos bankų valdytojais susitinkame, teikiame įvairiopą techninę pašiūrą ir toliau bendradarbiausime tarpusavyje. Aišku, ECB nebejotinai stimprins bendradarbiavimą, nes ECB yra suinteresuotas ypač rizikos aptikimo ir ankstyvo įspėjimo požiūrių dirbti su visomis 27 valstybėmis narėmis. Bet reikalinga imtis tinkamų veiksmų pirmiausia eurozonos, nes eurozona yra mūsų pagrindinis, taip sakant, klientas. Ir todėl padėtis eurozonoje mums ypač rūpi. Kita vertus, aš manau, mes visi turime užtikrinti, kad ES veiktų sklandžiai ir visos 27 šalis yra prisėmusios atitinkamus įsipareigojimus ir kai jos tenkins kriterijus, jos galės tapti eurozonos narėmis. Oliver Schmidt. Na, gali būti, kad bus tik tai 26 ES šalis. Viena gali iškristi, sako kalbantysis. Pane Trišė, gal aš ne viską gerai suprantu ir todėl norėčiau, kad jūs paaiškintumėt. ESRB rekomendacijos, kaip jūs minėjote, nebus teisiškai privalomos. Jos tiesiog bus teikiamos atitinkamų valstybių narių institucijoms. Bet kas nutiks, jeigu nacionalinės institucijos nesivadovaus tomis rekomendacijomis? Ar jūs neižvelgėte pavojaus, kad ESRB autoritetui apskritai bus padaroma didžiulė žala? Tai vienas dalykas. Taip pat, ponė Trišė, su jumis visiškai sutinku, kad eurozona yra pagrindinis stabilumo garantas ir tiems, kurie nėra eurozonos nariai. Eurozona yra kaip tas bandos piemuo. Aišku. Kita vertus, ar nekyla pavojus? kad tas faktas, kad ECB valdytojas asmeniškai nedalyvaus e SRB darbe, nėra geras dalykas. Jūs sakėte, kad Europa po šios krizės turėtų labiau susivienyti, bet taip pat Europa dar takoskira Europoje gali dar labiau ir išriškėti, nes yra eurozona ir ne eurozona. Todėl, ar jūs nemastote apie šios dalykus, ar nemasto apie tai kiti politikai, ar nemanote, kad kriterijų aiškinimas turėtų būti kiek lankstesnis, kaip kad buvo pasiūlyta. Ačiū. Dėl pirmo jūsų klausimo, kuris mano galva, labai aktualus. Aišku, viskas priklausys nuo sprendimo, ar ESRB rekomendacija turi būti skelbiama viešai. Vien, vien tik dėl to reikės priimti atskirą sprendimą. Tai yra ar skelbti ar neskelbti ESRB parengtą rekomendaciją. Ir manau, kad jūs tai gerai suprantate, kas nutiks, jeigu rekomendacijų nesilaikys. Na, tikriausiai tada ta institucija atsidurs dar sudėtingesnėje šalyje. Aišku, jeigu jūs viską suabsoliusinsite, Tai nebejotinai tai, kad rekomendacijos teisiškai nebus privalomas ir jų nebus laikomas, nieks, taip sakant, tarsi ir nenukentės, jeigu jūs nebus įgyvendinamos. Bet tokių rekomendacijų neįgyvendinimas tikrai neprisidės prie situacijos gerinimo. Kai kuriais atvejais Aš manau, jau vien tai, kad jos yra skelbiamos viešai, bus gana veiksmingas dalykas. Nors kita vertus, rekomendacijas nebūtinai norint pasiekti veiksmingumo reikia skelbti viešai. Kitas dalykas dėl pirmininkavimo SRB. Jau yra apsispręsta, kad ESRB pirmininkaus ECB bendroji taryba. Ir kažko daugiau pasakyti negalėčiau. Bet ECB galėtų pabandyti ir pakeisti komisijos pateiktą pasiūlymą, sako klausimą uždavęs parlamentaras. Na taip, bet tiesą pasakius, ECB bendrojo taryboje dalyvauja 27 valstybių narių atstovai. Ir tokiu būdu priežiūra yra 27 valstybių narių lygių, o ne kažkokios eurozonos lygių tik tai. Tai yra 27 valstybių narių lygių vykdoma priežiūra. Ir manau, kad tokį sprendimą prieėmė Europos vadovų taryba, kai jie svarstė šį klausimą. Dėl kriterijų. Tai nemanau, kad ES būtų naudinga pakeisti šiuos kriterijus. Aš asmeniškai taip nemanau. Bet kuriuo atveju, norint prisijungti prie euro zonos, tai prie jos jungiamas, ją įstojama ne tam, kad būtų galima ateityje išvengti krizių. Ne, tai yra sprendimas, kuris labai labai svarbus kiekvienai valstybei nariai, nes tokiu būdu prisijimama bendra atsakomybė už ateitį. Ir tikrai reikia laikytis kriterijų. pirmininkė. Labai malonu buvo klausytis jūsų, iš dalies jūs jau atsakėte į klausimą, tai buvo klausimas apie konvergencijos kriterijų pakeitimą, jūs sakėte, kad ne, jų keisti nereikia, bet panašu, kad tas klausimas rūpi tik naujosioms valstybėms narėms, nes iš tiesų mūsų piliečiai kvestionuoja, kiek racionalūs tie kriterijai, bet ne tik tai naujųjų valstybių narių piliečiai tai daro. Nes dažnai girdima nuomonė, kad konvergencijos kriterijai taikomi tik tai tiems, kurie yra už eurozonos ribų, bet ne tiems, kurie jau yra eurozonoje. Labai dažnai sakoma, kad konvergencijos kriterijai yra tarsi iššūkis, bet nėra jokios bendros politikos, kuri numatytų prisijungimą prie euro zonos. O faktinė narystė euro zonoje leidžia užsitikrinti valstybėms narėms augimą ir perspektyvą to augimo net tada, kada yra krizė. Taigi, jeigu eurozona savo pasirinks atskirą strategiją, kokia jūsų bus nuomonė apie tą strategiją ir ką jūs apie ją galėtumėt pasakyti? Aš dėrėjausi dėl Mastrostų sutarties su savo kolegomis, su valstybės e, sekretoriais, e, su, kartu su Oskaru, kuris tuo metu buvo Vokietijos valstybės sekretorius. Buvo nuspręsta, kad e, Europos eurozonoje, kad eurozonoje turėtų pirmiausia būti Iš pradžių būtų kokios šešios, septynios valstybės. Buvo netgi svarstoma galimybė, kad euras būtų įvestas tik tai dviejose šalise. Bet kuriuo atveju nuspręsti įvesti eurą šešiose šalise ne, 11 šalių buvo nuspręsta 1990 metais. Ir tai buvo puiku. Ir iš tikrųjų, euras buvo įvestas e, e, kur kas daugiau šalyje, negu buvo iš pradžių manyta. Ir po to e, eurozonoje buvo 12 ir galiausiai 16 šalių ir darbas dar nebaigtas. Durų neuždarėme. Tačiau kiekviena šalis nusprendė, kad ją reikia euro. Ne dėl to, kad jie vykdė visus reikalavimus, bet dėl to, kad jie buvo pasirengę, dėl to, kad jiems atrodė, kad jie nori prisijungti prie šio projekto dėl įvairiausių kitų priežasčių. Bet pirmiausia, e, jų sprendimą sąlygoja tai, kad jie įvykdė visus kriterijus. Tai, kad eurozonoje nuo pat pradžių buvo 11 šalių, buvo didžiulis pasiekimas. Ypač jei prisiminsime bendrą istorinį kontekstą. Eurozoną ketiname plėsti, tačiau reikalausime, kad o, naujiems nariams būtų taikomi labai griežti konvergencijos reikalavimai. Olyan országból jövök, mely az eurozónán kívül található, tehát a The Rest kategóriában. Um, e... Pone pirmininkė, esu iš šalies, kuri nėra eurozonos narė. Mes esame viena iš tų kitų šalių. šalis, kuria reikalinga ES pagalba po krizės. Viena iš jų yra mano šalis. Tos pagalbos e, reikiamybė atsirado dėl to, kad buvo vykdama klaidinga ekonominė ir pinigų politika. Kol kas, sakyčiau, tos krizės bangos mums dar peršokti nepavyko. Mums sunku gauti paskolas mums ir toliau tebekyla didelė rizika. Įgyjame karčios patirties. Ir kaip buvo minėta jau anksčiau, lygios elksenos principas, lygybės principas nebuvo visaverčiai taikytas. 2009 m. spalį Vengrijos centrinis bankas kreipėsi su prašymu, bet jis nebuvo patenkintas, o Danijos prašymas buvo patenkintas. Todėl kalbėti apie lygivertį elgesį su euro zonos ir ne euro zonos nariais gal nevertėtų kalbėti. Ir klausimas mano būtų toks, kaip bus sukurtas ESRB? Ar bus tada sprendžiamos vidurio rytų Europos šalių problemos kaip lygivertės problemos? Nes pavyzdžiui, Vengrijoje bankrutavo labai daug skolininkų ir stambių skolininkų. Todėl noriu dar paklausti, ar ECB ketina numatyti kokiu nors priemonių. Jūsų paskutinis klausimas buvo susijęs su Europos sisteminės rizikos banku ir kažko nesupratau. Taip, aš pateikiu prašymą ir klausimą. Aš norėčiau paprašyti, kad geriau būtų taikomas lygių galimybių principas, kad su visomis šalimis būtų elgiamasi pagal vienodus principus. Ir taip pat aš kalbėjau apie tai, kad reikia spręsti vakarų ir rytų Europos problemas kartu. Bet po to aš kalbėjau apie tai, kad labai daug skolininkų Vengrijoje nebegali gražinti savo skolų. Ar jūsų bankas neketina imtis kokiu nors veiksmu tam, kad jiems padėtumėt? Na, pirmiausia, aš noriu Jums pasakyti, kad kai mes pradėjome taikyti ne tradicinės priemonės, eurozonoje pirmiausia, mes pasakėme savo bankams, kad e, jų padaliniai vidurio ir rytų Europoje turėtų ir toliau finansuoti e, tų šalių piliečius. Tai buvo padaryta gal už uždarų durų šiek tiek, e, mes garsiai apie tai nekalbėjome, tačiau tai buvo padaryta. Ir mes taip pat e, bendradarbiavome ir su e, Vengrijos centriniu banku tam, kad padėtumėm jūsų šalies piliečiams. Europos sisteminės rizikos e, valdyboje yra 27 narės ir turime atsižvelgti jų visų nuomonę, Paskolos išduotos užsienio valiuta, o tai yra viena iš problemų, kurie, apie kurią jūs kalbėjote, yra klausimas, kuris gali būti svarstomas Europos sisteminės rizikos valdybos ligmenių. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Gerbimasis ponė pirmininkė, ponė Trišė. Man labai malonu jūs kreiptis šiandien. Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėte apie tai, kad išskirtinėmis aplinkybėmis mums reikia išskirtinių priemonių. Jūsų sprendimas e, paremti paskolų išdavimą yra puikus ir jis atitinka jūsų norą parengti strategiją po veiksmams po krizės. Europoje palūkanų norma visuomet buvo maža, Birželio mėnesį pirmą kartą susidurime su deflecijos reiškiniu. Rūpiučio mėnesį metinė, e, nes deflecijos rodiklis buvo 0,7 procento. Bankai e, labai aiškiai skolininkams e, pasako, kad tai juos neramina. Ir todėl jų pasitikėjimas labai sumažėja. Mes visi Turime suvokti, kokią didelę, kokią didelę grėsmę tai kelia. Prisiminkite, kas įvyko Japonijoje. Ir prisiminti, kad e, kokią didelę įtaką mažus palūkanų normos turėjo Japonijos ūkio e, gaivinimui. Todėl aš norėčiau jūs perspėti e, apie tai, kad egzistuoja tam tikra stagnacijos grėsmė Pasitikėjimas. Štai ko mums reikia, jei mes norime, kad mūsų ūkis atsigautų. Matome, kad dabar nepasitikėjimas e, nuolatos didėja. Bankai, kurie, pirme, kurie yra finansuojami mokesčių mokėtojų pinigais, turėtų lengviau e, e, lengviau išduoti paskolas. Gal jūs galėtumėt šiems bankams padėti? Ar jūs turėsite kokių minčių šiuo klausimu? Dėkuoju. Uh, <clears throat> the... Na pirmiausia, apie defliaciją, defliacijos reiškinį. Kaip jau minėjau, mes žinome iš savo patirties, kad Infliacija kartais gali būti neigiama, tačiau e, ilgainiui e, nuo defliacijos vėl periname prie infliacijos. Ir tą mes aiškiai sakome visiems rinkos subjektams. Kadangi e, tai, kas vyksta dabar, yra visiškai normalus reiškinys. Ir nereikia dabar kalbėti apie defliacijos rizikos padarinius. Tai, kas vyksta, yra natūralu. Pritariu tam, kad jūs pasakėte apie pasitikėjimą. Pasitikėjimas išgaravo rugsėjo, praeitų metų rugsėjo 15 dieną. Ir dabar mes turime jį atkurti. Aš kalbu apie pasitikėjimą. Uh, bankais pasitikėjimą įvairiomis finan, finansinėmis institucijomis. Turime elgtis drąsiai, kai tai yra reikalinga, turime galvoti apie netradicinės priemonės ir turime labai aiškiai pasakyti, kad mes niekada neatsisakysime savo pagrindinio tikslo. Tai yra užtikrinti ilgalaikį ir vidutinės trukmės kainų stabilumą. Tai, ką mes dabar darome, atitinka mūsų pastangas siekti to tikslo. Vėlgi aš galiu dar kartą Jūs patikinti, kad mes darysime viską, kas yra įmanoma, kad sustiprintumėme pasitikėjimą. Dėkuoju ir paskutinis klausimas pono Borkso ir pato vertėjai turės mus palikti. Taip, bet man nereikės vertėjų paslaugų. Dėkoju Jums už tai, kad leidote man pateikti savo klausimą. Aš kalbėsiu apie Maastrichto kriterijus. Jūs labai, labai aiškiai pasakėte, ponė Trišė, kad euro įvedimo kriterijų privalu laikytis ir aš visiškai jums pritariu. Tačiau vienaip ir kitaip kyla klausimas. Ar šie kriterijai yra taikomi nuosekliai, ypač jei pagalvosime apie uh, bendrą uh, nuoseklumą eurozonoje? Taigi aš norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad uh, Maastrichto kriterijai ne visada nuosekliai yra taikomi? Uh, Kai kas sako, kad mums reikia einamosios e, sąskaitos kriterijos. Kadangi einamosios sąskaitos e, deficito problema yra kur kas rimtesnė nei, nei, fiskalin, e, nei fiskalinio deficito problema. Ir didžioji dauguma šalių, kurios norėtų įsivesti eurą, negalės atitikti šio kriterijaus. Dar gan ilgą laiką, taigi aš norėčiau jūsų paklausti. Ne kaip Europos e, Centrinio banko pirmininko, bet kaip e, finansinės stebėsinos specialisto. Kaip jūs vertintumėt šias mano mintis? <laughs> Uh, Galiu atsakydamas jums pasakyti, kad kai ECB valdančioji taryba sako, kad reikia laikytis kriterijų, tai galiu tik pakartoti tai, ką sako be kita ko ir pati Europos komisija. Ir ką sako, kiek man žinoma, dauguma vienai par kitaip susijusių valstybių narių. O sako, kad kai situacija nenormali, pereimas prie euro nėra labai geras dalykas. Aišku, mes turime žiūrėti, kaip laikomasi kriterijų, bet ne tik tai. Mes turime žiūrėti ir kitus elementus, kurie parodo, ar gerai veikia ekonomiką. Stabilumo ir augimo paktas, kaip jūs žinote, yra taikomas eurozonos nariams, iš dalies ir išorės nariams. Nepamirškite, kad gali eurozonos kolegos pritarti komisijos pasiūlytoms sankcijoms prieš vieną iš savo narių. Kitas dalykas yra dar ir konkurencijos rodikliai. Visą tai surašyta augimo ir stabilumo pakte ir deramai stebima, kad jo būtų laikomasi. Panašios priemonės taikomos ir ne eurozonos narėms, ES valstybėms narėms. Nėra daroma kažkokia išimtis kam nors. Ačiū. Na, mes neblogai padirbėjome. Rytoj pradėsime darbą 9 val. ryte. Į posėdį atvyks komisijos, Europos komisijos narė Nelly Kres, o vėliau